Manau, galime pradėti posėdį. Oh. Ja, die Ja, schönen guten Morgen. Labas rytas visiems. Sveiki atvykę į šios dienos posėdį. Pirmiausia, patvirtinsime darbo atvarkę, jei niekas neprieštarauja. Tiesą sakant, aš turiu pastabą. Mes turime ataskaitą dėl trialogo ir e, tai turėtų būti patikta už uždarų durų. Šį rytą mes laukiame rezultatų. Mes norėtume, kad po balsavimo pranešėjai pristatytų mums, kokie buvo pasiekti rezultatai. Ar būtų dar kokių pastabų dėl darbo atvarkės? Atrodo, kad ne. Tai jei niekas neprieštaravo praėjusio posėdžio protokolui, tai tuomet protokolas taip pat patvirtintas. Dabar pereiname prie balsavimo dėl integruotos daugiarūšio transporto bilietų sistemos Europoje kūrimo. Balsuosime iš karto, tiesiog pasitikrinkime, ar viskas veikia. APP e vienu per daug. Pradedame bandomąjį balsavimą. Panašu, kad visi susirinko, visi balsavo, nėra perteklinių narių, tai puiku ir galime pradėti balsuoti. Pirmasis kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. 18 pakeitimas. Ne, nebalsuojame dėl jo. 12. Kas už? Prieš? susilaiko, priimta. Toliau antrasis kompromisas. Kas už prieš susilaiko, priimta. Trečiasis kompromisas. Kas už prieš susilaiko, priimta. Ketvirtasis kompromisas. Kas už prieš susilaiko, priimta. 36 pakeitimas. Ar kas nors prieštarauja žodiniam pakeitimui? Ne. Tuomet balsuokime, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Penktasis kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Šeštasis kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 45 už, prieš, susilaiko, priimta. 46 už, prieš, susilaiko, priimta. 7 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 53 pakeitimas už prieš, susilaiko, atmesta. Aštuntas kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Devintas kompromisas už, už, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 76 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, pasitikrinkime elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Septyniasdešimt šeštas pakeitimas. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Atmesta 25 prieš 16 už, o susilaikiusių nebuvo. 77 už, prieš, susilaiko, priimta. 78 už, prieš, susilaiko, atmesta. 79 už, prieš, susilaiko, priimta. 80 už, prieš, susilaiko, Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 24 prieš, 16 už, 2 susilaikė. 10 kompromisas už, prieš, susilaiko. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Dešimtas kompromisas. Man atrodo, kad jis buvo priimtas, bet pasitikrinkime. Pradedame balsuoti. Dešimtas kompromisas. Balsavimas baigtas. Priimta 34 už, 8 prieš. Vienuoliktas kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Dvyliktas už, prieš, susilaiko, priimta. Tryliktas kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Šimtas šeštas pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. Keturioliktas kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta priimta. 111 už, prieš, susilaiko, priimta. 15 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 16 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 17 už, prieš, susilaiko, priimta. 18 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 19 už, prieš, susilaiko, priimta. 20 už, prieš, susilaiko, priimta. 125 už, prieš, susilaiko, atmesta. 127 už, prieš, susilaiko, atmesta. 129 už, prieš, susilaiko, priimta. Antras pakeitimas buvo atsiimtas. Tai 21 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Aštuntas pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmesta. Dešimtas už, prieš, susilaiko, atmesta. Pirmas pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. Na dabar balsuosime dėl viso E, paketo. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. 40 už, niekas nepasipriešino, taigi e, priimta. Labai ačiū pranešėjai. Taip pat noriu padėkoti šešėlinėms pranešėjams ir sekretoriatui, kurie mums padėjo rasti kompromisus ir pagreitinti balsavimą. Ar kas nors nori pasisakyti? Dėkoju. Aš norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurie padėjo, kurie atsintė labai gerus pakeitimus. Ir dėl to man buvo lengviau siūlyti tos kompromisinius pakeitimus. Taip pat labai džiaugiuosi, kad taip glaustai bendradarbiavame su šešėliniais pranešėjais. Rezultatai puikus, tai taip pat dėkoju ir sekretariatui, ir taip pat Sofijai iš EPP frakcijos. Manau, kad mes dabar kitus dešimt metų puikiai veiksime. Pirmininkas, taip, optimistiška, dešimt metų ilgas laikotarpis, nežinome, kas bus. Na, bet dabar pereikėme prie kito darbo atverkės punkto, o tai yra vakar dienos trialogo rezultatų pristatymas. Dėkoju. Trialogas vyko iki šio ryto septintos, bet e, ten dalyvavę vis dėlto atėjo ir į mūsų posėdį, net ir ne, nemegoja. Tai perduotų žodį Dominik. Taigi iš tikrųjų tas posėdis vyko šį rytą, iki šio ryto ir mums teko užbaigti tą posėdį e, pasiliekant e, išlygą, kad galutinis sprendimas bus e, priimtas būtent dėl Junkerio fondų ateityje. Dvi buvo pagrindinės e, temos, pavyzdžiui, 50, remtis 54 straipsniu. E, aš nekalbėsiu apie tik apie valdysiną, aš kalbėsiu labiau apie finansinę pusę. Kaip jūs žinote, 21 milijardo garantijų e, mechanizmą garantuojant 16 milijardų turėtų būti iš parlamento. 8 milijardai iš jų turėtų būti skirti būtent iš parlamento biudžeto. Ir yra būtina, kad tie 8 milijardai būtų tiksliai nurodyti, vardinti tekste tam, kad tas e, garantijų fondas būtų neatšaukiamas, jis būtų tikrai skiriamas ir būtų konkrečiai apibrieštas. Taigi, kad tikrai būtų 8 milijardai paskirti, būtent skirti tam atveju, jeigu tos garantijos prireiks. Taigi, pirminis komisijos ir tarybos pasiūlymas e, buvo e, pateiktas šioms pusėms susitarus prieš trilogą. 8 milijardai turėtų būti skirti būtent daugiamečio finansinio plano kontekste ir 6 milijardai bus e, paimti, tarkim, iš Horizonto 2020 e, ir kitų programų iš, taip pat iš Connecting Europe Facility bus paimta lėšų. Diskusijos buvo tikrai labai sudėtingos, buvo sudėtingo, sudėtingai diskutuojama apie e, finansinius klausimus. Vakar prasidėjus tam posėdžiui 19 valandą e, pozicija nebuvo pasitaru, pasikeitus e, buvo kalbama apie 6 milijardus ir apie 2 milijardų maržą. Mes e, susitarėme su biudžeto komitetu paskirstyti e, tas lėšas 4 milijardai būtų fondams ir 4 milijardai būtų maržoms. Bet taryba vis dėlto e, teigia, kad norėtų paskirstimo 6 ir 2. Ir e, galutinis pasiūlymas, e, kuriam būtų galima pritarti, jeigu jūs pritartumėte, mes pritarėme pasilikdami išlygą, e, siekdami aukso vidurio. Tiesiog norėjome mm, proporcijos 5 su 3. Taip mes kaip ir atgautume milijardą šis milijardas būtų paskirstytas 50-50 tarp Connecting Europe Facility ir Horizontas 2020. Bet iš Connecting Europe Facility 500 tūkstančių būtų e, būtent e, iš transporto srities. Taigi mes norėjome siekti aukso vidurio tam, kad galėtume transportui rasti 500 tūkstančių. Būtent taip buvo susitarta mm, dėl pasiūlymo, dėl finansavimo. Taip pat taryba pateikė dar vieną pasiūlymą. Mes pritarėme ir šiam pasiūlymui su išlyga, tai yra, kad Connecting Europe Facilities mechanizme buvo jau finansinės priemonės, kurios e, gali būti panaudojamos e, ar kartu, arba atskirai remiantis e, param, kaip parama. Finansinė parama gali būti, tarkim, 2, yra finansinė parama skirta 2 milijardai eurų. Mes pritarėme 500 500 paversti dotacijomis. Taigi, jeigu transporto komitetas pritartų, būtų būtent pasirinktas e, penkių ir trijų e, milijonų e, projektas ir transportui skirta dalis būtų šiek tiek mažesnė, todėl kad gauname 500 tūkstančių. Taigi tokia būtų santrauka. Tai buvo tikrai pats sunkiausias trišalis dialogas, kokiame man teko dalyvauti. Mes e, tikrai e, norėjome pritarti tarybai, palaikėme uh, tai tiksliau komisija pritarė tarybai, todėl praktiškai diskutavo parlamentas su taryba. Taigi, diskusijos buvo tikrai labai sudėtingos. Danke sehr, dann gebe ich jetzt Ines Ayala Sender das Wort. Labai ačiū, turiu žodis ponė Ayala Sender. Labai ačiū. Manau, kad turint galvoje tas aplinkybės, kas ką tik papasakojo kolega, tai matosi, kokie kila sunkumai. Nes parlamentui teko priešintis blokui, kuris darė komisiją ir tarybą. Ir tikrai buvo labai sunku. Ir tik uh, visai pačioje pabaigoje ponas Žila pradėjo atviriau žiūrėti į biudžeto klausimą. Tuomet buvo pamatyta, kad parlamentas tikrai yra vieningas šio klausimu. Tačiau iki tol buvo, na, na, buvo sunku tai parodyti, tačiau stengiamės padaryti pažangos ir tarėmės, kaip pritrauks pinigų šią priemonę, tuo pačiu netimant visiškai lėšų iš kitų, iš daugelio kitų programų. Ir, kaip buvo gerai pasakyta, mes pagerinome CF matomumą. Ir manau, kad toks būdas skirstyti pinigus yra labai geras. Toliau dėl tinkamumo kriterijų. Čia taip pat buvo sunkus mūšis, nes taryba nenorėjo jų mažinti, nenorėjo numatyti jokių išankstinių sąlygų. Dėl IFS prieigos prie finansavimo, EFSI prieigos prie finansavimo, taigi tačiau mes tiek bandėme traukti ter, tam tikrus terminus, kurie rodytų, kad vis tik reikia laikytis tam tikrų sąlygų pagal abu reglamentus. Nenorėjome, na, aišku, viską per daug išsmulkinti. Dėl to pavyko pasiekti tokį kaip ir vidurį, vidurio kelią surasti. Dėl lėšų skirstimo. Tiek kalbant apie judumą miestas, tiek apie kitus klausimus, tai čia labai svarbu yra sutarkti ties pačiomis svarbiausiamis teritorijomis. Ir visuomet reikia grį... turėti galvoje patį tinklą. parlamentas išlaikė teisę stebėti visus procesus? Ir tai yra daroma mums dalyvaujant biudžeto procesuose bei atliekant galutinį metinį vertinimą. Tačiau ten yra numatyta taip pat ir įvairių kitų komitetų, kuriuose galės dalyvauti parlamentas. Ir parlamentas turi teisę tikrinti ir nacionalinės platformas, bei įvairius kitus partnerius, pavyzdžiui, regionius bankus, taip pat regioninės įvairias tarnybas. Taigi, kaip sakant, mes išplėtame savo galimybės dalyvauti. Taip pat buvo daug ginčių dėl stabilumo pakto. Taryba nenorėjo kalbėti apie komisijos komunikatą, kuriame kalbama apie tam tikras sumas, kurias į EFSI gali dėsi valstybės narės bei jų tarnybos. Tad, na, ir, yra viena iš vienos pusės tie griežti stabilumo pakto kriterijai. Ir greta to yra komisijos pasiūlymas. Tačiau vis tik pavyko įtraukti kostomąją dalį, kurie bus keičiamos įgyvendinimo sąlygos ir tai leistų komisija vis tik išskirtinės atvejais pasinaudoti tą specialią formulę. Taip, jeigu tai nedidina viešo deficito. Bet kaip e jau sakiau, tikrai e buvo labai labai sunku ir na, taryba neturėjo daug erdvės manevravimui šiuo klausimu. Tada bandėme tiesiog atsikovoti tai, ką praradome kitose frontuose ir pabandėme pasiekti sutarimą, ypač, ypač bandėme iškovoti tą galimybę peržiūrėti metinius, dalyvauti metinį peržiūrą, prižiūrėti biudžetą, taip pat išplėtėme keletą regionų. Ir manau, kad tai yra geras kelias priminti. Labai ačiū. Ačiū. Klausykime koordinatorių. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjams. Norėčiau juos pasveikinti, kad pavyko sudaryti susitarimą. Man vis dar įdomu išgirsti apie techninius labiau dalykus ir dar to laukiu, nes, na, daug kas buvo keičiama. būtų gerai, jeigu komiteto darbuotojai galėtų atidžiau įvertinti visas finansinės aplikacijas. Mūsų pozicija yra gana sunki šiuo metu, nes, na, daug praradome. Ir pranešėjams buvo užduota praktiškai neįmanoma užduotis iškovoti tas lėšas, tačiau, na, vis tiek sveikinu susitarimu, tačiau būtų gerai matyti dokumentus, tai yra skaičius dokumente. Ir galbūt galėtų komiteto darbuotojai pateikti konkrečių skaičiavimų, beje, ypač įdomu, kas vyks 16 metais, kada reikia atlikti vidurio laikotarpio peržiūrą. Ar gausim su tos CF pinigus, ar tai dar neaišku. Ačiū. Dėkoju. Ponas Artuk. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite zunächst einmal. Labai ačiū. Taip, aš taip pat man, manau, kad e, štai kolegų šie pasisakymai mums aiškiai parodė, kaip sunku yra kovoti prieš susivienysią tarybą su komisija. Tad tikrai labai sveikinamės, na, darbas turi būti labai sunkus. Ačiū, kad patikite šias trumpas antraukas. Žinoma, liko dar ir neišspręstų klausimų. Ir štai turi kartą klausimų. Be to, kaip transporto komiteto narys, na čia kelti tokį esminį klausimą, ar galime tai iš principo palaikyti? Nes, kaip suprantu, šitas taškas yra toks, kad 2 milijardai būtų įmami iš tarybos biudžeto, o kitkas iš kitų fondų. Taigi dabar kalbam apie 3 milijardus vis tik iš vienų išteklių ir 5 milijardus iš kito. Ir tenais ateis 2,5 milijardo iš CF, e o kiti 2,5 milijardo iš Horizontas 2020. Ne 2,8-2,2? Gerai. Taigi, 2,8-2,2. Gerai. Taip. Taigi 5 milijardai, kuriuos reikės paimti iš mums skirtų ateities išteklių, kurie skirti yra įvairiems Europos tiklų jungimų projektams. Ir, na, suprantu, kaip buvo sunku. Ir suprantu, kad komisija ir taryba būtent to norėjo, bet ne mes to norėjome. ir mes manėme, kad rezultatas bus kitoks. Tik dabar lieka keli klausimai. Pirmiausia, tai dėl kriterijų. Yra iš vienos pusės CEF, ten yra gairės dėl investavimo į infrastruktūrą, taip pat ten kalbam apie subsidijas, kurios gal valstybės narės. Ir ar ir toliau galios šie kriterijai? Ir toliau kitas dalykas, tie 2,8 milijardo iš CEF tai šias lėšas bus išimtos iš CF. Ar tie pinigai bus panaudoti transportui? Nes, kur suprantu, juos reikėtų vėl investuoti transportą. Ir jeigu vis tik tas klausimas atsakymas yra ne, tai kila klausimas, ar galima iš viso pritarti tam sumanimui. nes, na, tikrai nepanustebintų, jeigu parlamentas tik balsuotų prieš. Bet bet kuriuo atveju noriu padėkoti pranešėjams už puikų darbą. Labai ačiū. Ponas. Taip, ačiū. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti pranešėjus už puikų darbą. Tikrai be abejo, tas dialogas buvo labai sunkus Tačiau, na, noriu pasakyti, kad nieko kito nesitikėjau dėl Junkerio plano, dėl šių fondų. Jau komitete esame apie tai kalbėję, tad e, turiu pasakyti, kad rezultatas yra, na, suprantamas, protingas. Turiu vieną nedėlį klausimą. Žinome, kad Horizontas 2020 aptarinėjimas įtarė komitete yra ir jie iš esmės gauna desnį finansavimą tai galbūt įmanoma būtų su jais kaip nors bendrauti, kad būtų galima iš parlamento pusės parengti kompromisą, kad na, visos programos, visi komitetai galėtų galbūt labiau sutarti ir mažiau kovoti dėl tų pinigų. Taip pat manau, kad svarbus klausimas yra, ką darysime ateityje, nes vis tik sprendimai bus priimami politiniu lygiu tai, tai darys politinės frakcijos, o ne komitetai. Tačiau manau, kad kaip mes, kaip transporto turizmo komitetas, turime kruopščiai išnagrinėti tai, kas daroma su transporto projektais bendrai bei su žinkerio planu konkrečiai. Kokios bus pasimis, kokie bus rezultatai transportui, kokie bus projektai gyvendami ir tikrai tai yra mūsų užduotis būtent tai padaryti. Reikia žiūrėti, kaip Junkerio planas, kuris iš dalies keičia Connecting Europe fondą, CF, taigi, kur tai nuves? Čia reikia taip pat kalbėti ir su komisija, ir taryba, ir ypač su komisija abie, ir kviesti jos nuolat čia, kviesti tuos, kas atsakingi ir užgyvendinamo Junkerio planą, jūs nuolat kalbėtis, labai ačiū. Ačiū. Dar dėl skaičių. Horizontas 2020 programa. Dar 7 metais 20 milijardų eurų. Toliau CEF 26 milijardai eurų. O tie 5 milijardai, apie kuriuos čia kalbam, kurie bus persisti, tai iš jų 2,2 milijardo paimami yra iš 70 milijardų rezervo. Tiesiog noriu patikslinti skaičius. Toliau. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat pritariu kolegoms, įsivaizduoju, kaip turėjo būti sunku mūsų pranešėjams. Ir tikrai, manau, reikia na, įvardinti tos problemas, tos sunkumus. Pavyzdžiui, man tikrai sunku suprasti komisijos požiūrį. Nepamirškime, kaip komisija prisistatė šiuo klausimu mūsų komitete bei kitose komitetuose. Na, sunku įvertinti kaip priimtina tą jų pristatymą. Ypač tokiame kontekste. Tad kitokio rezultato nebuvo galima laukti. Tačiau taip pat norėčiau pasakyti, kad tų pinigų skirstimas yra tikrai na, labai kontroversiškas klausimas, labai svarbus klausimas. Ir reikia nepamiršti to, kas jau buvo pasakyta, kad čia kalbama apie CEF bei Junkerio planą ir vis tik tai yra labai skirtingi reikalai. Tad e, ties tos lėšas, kurių neteksime iš CEF, vis tik bus panaudotas visai kitur. Tad galbūt galima 10 procentų nubraukti nuo TEN, e TNT finansavimo. Tikrai, tikrai čia labai daug pinigų yra. Ir tai tikrai turės dėlių pasiekmių. Ir būtų gerai iš komisijos gauti analizę. Tai reikia turėti galvoje, kad čia kalbame ne tik apie buhalterinės knygas, čia, čia kalbame apie realius lėšus, kurias reikės paskirti ir kokios bus realius pasiekmes. Taigi, nors viena vertus labai sveikinu kolegų parodos pastangas, Kita vertus, na, beje, būtų labai įdomu viską pamatyti raštu, nes labai sunku tos skaičius įvertinti, nežinant, kas vyks tuo tarpu. Tad manau, galbūt, jeigu bus dokumentas raštu, bus lengviau suprasti tai, kas vyksta. Tačiau dabar, norėčiau pasakyti, kad tikrai dar kol kas nėra aišku, viskas nėra aišku, ką daryti toliau. Ir na, dar frakciją apie tai kalbėsime ir su Dominiku buvo proga daugiau pakalbėti, taigi kol kas dar sunku pasakyti, ar galėsime uždegti žalę šviesą, tačiau pabandykime išaiškinti visas detalės ir tuomet formuos poziciją. Labai ačiū. Ankazė, Labai ačiū. Vilėm. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu pasakyti, kad kartais man tiesiog pritrūksta žodžių. Mūsų komanda šiuose dėrybose padarė viską, ką tik tai galėjo. Bet kuriuo atveju gerai tai, kad transportas gauna daugiau finansavimo negu kas kita parlamente. Tai e, turėtume padėkoti pranešėjai. Taip pat reikėtų padėkoti visai komandai už jų įdėtas pastangas. Aš viliuosi, kad transportas ir toliau susilauks daug finansavimo iš šių naujų finansavimo šaltinių. Tikrai bus daug įdomių projektų. Mes turime ir toliau tęsti savo darbą. Kolegos, mes privalome labai atidžiai stebėti tai, kas yra daroma šioje srityje. Turime sekti rezultatus. Nežinau, kaip e, viską tiksliai suformuluoti, bet noriu pasakyti štai ką. E, nežinau, ar mes tikrai gausime e, tos naudos, bet jei jos įmanoma gauti, tai jūs padarėte viską, ką galėjote. Labai ačiū. Dėkoju pirmininkė. Aš norėčiau pasveikinti pranešėjus. Tai darbas buvo, šis darbas buvo tikrai labai smulkmeniškas, tikrai reikėjo diskutuoti dėl kiekvieno žodžio, kiekvieno skaičio, taigi, skaičiaus, taigi norėčiau Jūs pagirti. Ir norėčiau sužinoti, ar Junkerio planas e, įeina į better legislation, geresnį reglamentavimą, ar tikrai ateityje uh, reikės būtent taikyti tokius metodus. Jūs, kaip pranešėjas, ką manote, ar tai ir yra better legislation? Ma, aš asmeniškai manau, kad taip nėra, bet norėčiau išgirsti jūsų nuomonę. Nes mm, šis metodas yra pritaik, pristatytas kaip e, ger, gera patirtis, gera praktika. Taip pat norėčiau paklausti, ar galėtumėte uh, E, patikinti. Mes išmanome gerai mūsų penktos straipsnio antrą dalį, kur kalbama apie horizontaliosius projektus. Ar jūs galėtumėte patikinti, kad Junkerio plane Na, aš žiūriuosi, kad yra kalbama ir apie tvarų judumą mieste. Uh, Ar ten jau atsižvelgiama į visas transporto sritis, atsižvelgiama į klimato kaitą? Dėkoju. Danke sehr. Jetzt Peter Lundgren. Ačiū, Peter Lundgren. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums už tą naktinį darbą ir tikiuosi, kad ponas Rikiai turės galimybę pailsėti pagaliau po šiandienos posėdžio. Aš neprieštarauju tam, kas buvo pasakyta. Tikrai reikia gerbti nacionalinį suverenitetą. Vis dėlto matome, kad yra perskirstomi fondai, o negalvojame apie sutaupimus. Man labiau patiktų uh, jei valstybės narės galėtų sumažinti savo indėlį į ES biudžetą. Šiaip norėčiau sužinoti daugiau apie geresnį įgyvendinimą ir detalės. Dėkoju, ponė Džemaninis. Ponas Džemaninis. Dominikai, kad jūs galėtumėte papasakoti daugiau apie aštuntą straipsnį. Svarbu, kad dėl EFSI finansavimo bus nuspręsta per metinę biudžeto procedūrą. Tai mums labai aktualu. Mes galėtume panaudoti tam tikrus finansus iš CEF ir Horizon kiekvienais metais. Aš girdėjau, kad buvo papildytas aštuntas straipsnis taip tikiu, kad tuo vadovaudamasi mes galėtume pritarti tam susitarimui, nes tikrai nelengva buvo pasiekti kompromisą. Ačiū. Dėkoju. Horatski. Dėkoju, ponė pirmininkė. Sveikinu pranešėjus. Naktis buvo tikrai ilga. Vis dėlto manau, kad dabar mes ieškome Junkerio idėjos finansavimo. Mes privalome uh, surasti tą paskatą Europos Sąjungai, bet kol kas mes tiesiog perkelinėjame pinigus iš vienos e, srities į kitą, įmame juos iš tų programų, dėl kurių jau buvo susitarta. Taip pat kalbame apie išteklių paėmimą iš CEF. E, čia yra svarbus e, pora dalykų. Jei bus 10 procentų mažinama, tai tuomet atsiranda ir geografinė dimencija. Kyla klausimas, kur bus mažinamas tas finansavimas, nuo kur jis bus nuimamas, ar tai bus daroma proporcingai ar atrankos būdu. Antras dalykas. E, taip pat numatomi mažinimai ir atskiruose sektoriuose. Tai vėl, ar mes proporcingai tai darysime, ar susitelksime ties specifiniais sektoriais. Tai labai svarbu, tai yra aktualu transporto sektoriui mes privalome įvertinti galimus trūkumus ir rezultatus kuriuos atneštų tų išteklių perkelimas. Privalome iš karto perduoti šią svarbę žinę. Pirmiausia, reikia apsispręsti dėl tų sektorinių arba proporcingų mažinimų. Ir tada kyla klausimas, kokios programos bus paveiktos, kokios programos bus išlaikytos. Čia kyla didžiulė rizika Mes norime, kad būtų simuliuojama visa ES, tačiau pirmiausia reikia pagalvoti apie galimas pasiekmes ir rezultatus. Dabar Masimiliano. Grazie. E, Dėkuoju. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjams už jų nuveiktą darbą. Aš išklausiau daugelį, daug klausimų ir norėčiau jiems pritarti. E, Žiniuose išgirdome, kad e, Italijos investicijos susijusios su Junkerio planu yra pramonėje, e, plieno sektoriuje. Būtent mano miesto, Lombardijos regiono, Kremonos mieste buvo šios investicijos jau buvo pasirašyta būtent ir iš Europos investicijų bankų pusės. Praėjusią savaitę apie tai buvo diskutuojama Italijoje, aš dalyvau tose diskusijose ir tam buvo teigiama, kad didžioji dalis Junkerio plano bus skirta e, pramoniai, o labai mažai bus skirta transportui, todėl kad transportas e, kapitalo labai greitai negeneruoja. Na, aš dalyvauju taip pat ir pramonės komiteto veikloje, bet aš suprantu, kad pramonę reikia skatinti kitaip. Viešosios lėšos viešieji fondai turi būti skirti tinklams, ar tai, tarkim, bus TNT, ar TNI, ar, ar dar kažkoks kitas tinklas, bet tinklams lėšų reikia. Uh, Mums reikia kurti kontaktinius, kontaktus su kitais e, oro uostais, uostais už ES ribų e, rytuose. Europos rytuose taip pat dar reikia jungčių. Rytai, Europos rytai nėra gerai sujungti su likusia Europos dalimi. E, Taigi šis planas e, netinkamus instrumentus panaudoja, e, reikėtų tame plane atlikti tam tikrus pakeitimus. Roza Damato. Dėkoju, Roza Damato. E, dėkoju pirmininkė, aš norėčiau padėkoti kolegoms už jų nuveiktą darbą, bet vis dėlto tai dar nėra pergalė Man atrodo, kad dabar yra netinkamai e, panaudojama parlamento nuomonė, e, į mūsų nuomonę neatsižvelgiama taryba ir komisija eina savo keliu ir mes turime pasitenkinti tik milijardų, kurį sugebame iš, išsaugoti per EFS investicijas. Na, tai aišku geriau negu nieko, bet kaip jau ir sakė kolega, Europos investicijų bankas jau turi e, projektus, o mes dar nesame pasisakę, parlamentas dar neišreiškė savo nuomonės, o jau yra aišku, kokius konkrečius projektus bus, e, kokie konkretus projektai finans, bus finansuomi. Tai yra, pavyzdžiui, Italijoje plieno pramonėje ir taip toliau. Uh, E, tai e, įrodo, kad e, mūsų nuomonės nepaisoma, ar aš klystu. Dėkuoju. Taigi mes išklausėme visų pasisakiusių narių. Norėčiau padėkoti abiems pranešėjams asmeniškai. Manau, kad e, galbūt rezultatu mes ir nesidžiaugiame, bet mes galime džiaugtis savo pastangomis. Mes visi, e, manau, sutinkame, kad e, tikrai reikėtų padėkoti pranešėjams už tai, kad jie iki septynių dirbo ir dabar mums pateikė informaciją. E, ši informacija bus pateikta šiandieną ir raštu. Mes ją gausime raštu, ten e, bus pateikti konkretus skaičiai. Taigi girdėjome, kad e, buvo sakoma, kad tai buvo netrišalis nu, ne dialogai, bet labiau dvišalis dialogas. Parlamentas prieš tarybą su komisija. Tai juokinga, todėl kad taryba lėšų šiam fondui neskiria, bet būtent, būtent taryba blokavo diskusijas, o vėliau komisija nusprendė palaikyti tarybą. Tai mane stebina ir būtų įdomu išklausyti pono Junidį pasisakymą. Na, jūs mane nustebinote, aš dabar, tik dabar tai sužinojau. Uh, E, apie šių diskusijų pobūdį. Šie rezultatai yra svarbus. Mes visada teigiame, kad šis vadas yra svarbus. Manau, kad reikėtų žiūrėti ir toliau, ir už transporto ribų, galvoti ir apie platesnį ES ekonomikos kontekstą ir suprasti, kad šis sprendimas yra svarbus. Mes e, kovojome su valstybėmis e, narėmis e, jau daug metų tam, kad jos investicijos būtų tinkamos infrastruktūrose ir kitose projektuose, kurie svarbus ateičiai. Taigi dabar turime jau e, tvirtą instrumentą. Aš taip pat e, norėčiau padėkoti šiam komitetui ir pirmininkui už įdėtą darbą. Manau, kad tikrai jūs labai prisidėjote prie pirminio pasiūlymo gerinimo. Ir būtent tai padarė būtent šis komitetas. Manau, kad dabar yra geresni tinkamumo kriterija, mes turime geresnę e, e, pridėtumo, additionality apibriežti. Taip pat e, buvo suteiktas leidimas panaudoti tas lėšas, taip pat ir didesnės rizikos projektuose. Tai yra labai svarbu. Taip pat Ir iš biudžeto pusės galime, pas, galime pasakyti, kad jūs iškovojate dar vieną e, milijardą eurų asignavimams, e, dotacijoms. Mes dabar analizuojame CEF, 12 e, milijardų buvo skirta, manau, kad kai kurie projektai yra labai geri, taigi šis milijardas, papildomas milijardas bus tikrai labai naudingas ir tinkamai bus panaudotas. Taip pat e, mechanizmas, kuriuo remiantis būtų galima analizuoti lėšų panaudojimą metiniuose projektuose yra taip pat labai svarbus. Mm, manau, kad e, kai peržiūrėsime MFF vidurio laikotarpio peržiūroje, pamatysime teigiamus rezultatus. Kaip jau daugelis sakė, dabar mūsų prioritetas yra kuo geriau panaudoti tos fondus. Ir aš tikrai džiaugčiausi, jeigu jūsų komitetas galėtų skirti laiko e, būtent e, E, tam, kad galėtume panalizuoti investicijų banko lėšas transporto projektų srityje ir tam, kad suprastume, koks projektas gali būti finansuojamas iš šio fondo lėšų ir tam, kad transporte galėtume jau e, gauti tam tikros naudos. Uh, E, yra teigiama, kad transporto sektoriuje galima finansuoti tik iš e, e, dotacijų, bet galima finansuoti ir iš kitų lėšų. Dėkuoju, dabar sutiksiu žodį abiems pranešėjams, kas nori pradėti. Dėkuoju, aš atsakysiu dėl fondų, o Einas pasakės dėl kitų kriterijų, dėl kitų aspektų. Matau, kad kolegos e, e, tikrai e, turi vairių minčių, pabrėžia visi, kad diskusijos buvo sudėtingos. Dėl biudžeto klausimų. Manau, kad reikėtų pabrėžti, kad pačioje pradžioje tas pirminis projektas 6 milijardai ir 2 milijardai buvo pristatytas iš tarybos pusės kaip kompromisinė pozicija. Tai nebuvo pirminė pozicija, tai buvo jau kompromisas su komisija. Todėl, kad ar mums tai patinka ar nepatinka, nors labiau mums tai nepatinka, taryba mano, kad maršas yra būtent jos pinigai. Tai stebina. Kai mes kalbame apie papildomą milijardą, taryba mano, kad mes paimsime tą milijardą iš jos kišenės. Tai yra labai svarbu dar ir todėl, kad vyksta diskusijos apie biudžetą ir kitose, e, kitose srityse ir bus panaudotas taip pat ir e, buvo jau analizuojamas. E, Ir revision ir review klausimas, vidurio laikotarpio peržiūros klausimas. Galiausiai buvo nuspręsta panaudoti formulę 5 su 3. Bet vis dėlto biudžeto analizė vyksta kiekvienais metais, tai yra metinė veikla e, reikia tam tikros apsaugos, e, kuri, bus, kuri būtų maksimali riba. Mano manimu, tai galėtų būti 5 milijardai. Vis dėlto peržiūrint biudžetą galime arba mm, mobilizuoti daugiau lėšų iš tų maržų. Penki milijardai būtų maksimali riba. 2 milijardai kablelis 2 iš vienos pusės ir 2,8 iš kitos. Taigi arba galėtume um, pakeisti tas lankstumo ribas ir galėtume taip pat vidurio laikotarpio peržiūrą vykdydami atverti ir kitus biudžeto skirsnius. Taigi taryba mano, kad e, gali būti paimti 2,8 e, milijardai, bet e, šis skaičius galėtų būti peržiūrėtas vėliau. Diskusijos dėl biudžeto yra labai sudėtingos. Mariana e, klausė, kas yra aštuntame skyriuje. Ten yra tik keturios eilutės, tai yra labai svarbi tema. Angliškai paskaitysiu. Uh,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 C'est très important. Taigi, tekste yra sakoma, kad tai yra metinė veikla ir kad peržiūra bus. Aš e, nepristatysiu išsamei visų detalių, mm, pateikiau pačią negatyviausią e, hipotezę. Bet vis dėlto nereikėtų manyti, kad jau viską pralaimėjome. Galėčiau pateikti pavyzdį. Tas milijardas, kuris buvo gautas, e, trišalio dialogo metu ten yra 500, 500 milijonų maržos ir taryba e, pritarė panaudoti 2015 metų 500 milijonų maržos. Bet ta lankstumo riba 2015 metų yra milijonas penki šimtai. Taigi galbūt mar, marža bus didesnė negu milijardas. Visada tengiamasi sumažinti įsipareigojimų ir mokėjimų skirtumą. Taigi, šis e, šis klausimas bus peržiūrėtas vidurio laiko tarp peržiūros metu, tai yra metinė e, veikla, manau, kad kova bus tikrai e, arši. Jeigu mes laikomės daugiametės finansinės programos 14 straipsnio, manau, kad mes turėtume susitarti dėl lankstumo, dėl tų maržų. Taigi 2,8 yra maksimali riba ir galbūt dar kažkiek galėtume lėšų atgauti. Svarbu suvokti, kaip galėtume paskirstyti tas lėšas per uh, CEF. Žinoma, Connecting Europe Facility mm, priemonė yra skiriamos lėšos transportui per gairias. Mes negalime teikti, kad per šią priemonę negalime remti transporto. Uh, jau buvo numatyta, kaip galime kontroliuoti, kaip lėšos paskirtamos pagal temas ir pagal sektorius e, arba geografiškai. Tai jau buvo išanalizuota, e, bet e, Europos centrinis bankas pirmosiose įsipareigojimuose jau numatė taip pat galimybę finansuoti ir transportą, taigi nebus finansuojama tik pramonė. Taigi nekalbėsiu apie tai, apie ką kalbės Ines. Izmail klausimas dėl 2,8 milijardų, kuriuos mes davėme Junkerio mechanizmui. Mes iš anksto ne, negalime numatyti, ar tos lėšos e, grįž, bet aš tikiuosi, kad tikrai tai bus, aš tikiuosi, kad jų grįž netgi daugiau. Jeigu mes atgausime savo lėšų, tai reikš, kad bent 20 procentų mechanizmo lėšų bus e, prarastos. Maždaug 30 procentų Junkerio plano lėšų galėtų būti panaudotos transporto srityje. Galbūt tai nebus padaryta remiantis tik konkrečiais mūsų tinkamumo kriterijais. Aš norėčiau patikinti karimai, Karimą, kad tikrai mes atsižvelgsime ir įvairius e, transporto mazgus, e, tinklus ir taip toliau. Nes jau yra daug transporto projektų, e, kuriuose gaunamos e, grįžtamosios lėšos. Na, o dėl ataskaitų teikimo E, jis yra numatytas mechanizme, pamatysite tai e, mechanizmo tekste. Na ir dabar e, gal šiam kartui būtų tiek, nes jau matau iš pirmininko išaiškos, kad reikėtų savo kalbą užbaigti. Ines Ajala Senna. Na taip žinoma, supratama, kad esat pavargęs. Prašau, nes. Ačiū pirmininkė. Taip, aš taip pat tik norėjau patvirtinti tai, kas sakė ponas Rikiai ir ponas Van Kamp dėl vidurio laikotarpio peržiūros. Tai manau, kad tikrai jis sustiprintų dabar. Sustiprintas yra parlamento vaidmo biudžeto procesuose. Ir ką mes turime pateikti, tai ne, ne, lėš, ne tikros lėšos, bet garantijos, kad jeigu mechanizmas neteks tam tikrų lėšų, tuomet prireikus bus galima pasinaudoti šiomis lėšomis. Žinoma, kiekvienam biudžetui, kaip jau buvo minėta, būtų galima šiek tiek tų lėšų susigražinti. Šiems metams to ir nereikės, nes gavus tą milijardą ir garantijas, tai neprireikia mums čia daryti, dirbti tuo metodu. Ir Čia buvo sustiprintas parlamento dalyvavimas, mūsų rūmų svarba, taip pat parlamento galimybė atlikti kontrolės funkciją, prižiūrinti metinį biudžetą. Tai reikia pripažinti ir suprasti. Transporto metinis biudžetas būtų prižiūrimas ir gal net kruopščiau negu visada. Nes kas paaiškėja, tai kad e, vis tik lobistai yra, veikia labai efektyviai pas mus. Ir, na, tai tikrai bus labai svarbu, kai bus kalba apie Junkerio planą. Ir kitas dalykas. Daug kur pasimokėme. Buvo toks vidinis e, ginčas dėl horizontas 2020, tačiau vis tik būtent lobistų pastangomis pavyko dėl to susitarti, kad taryba pritartų. Na, gal ir nemalonu apie tai kalbėti, nemalonu tai pripažinti, bet tokia jau realybė yra. Teko priimti tos skirtingus procentus, tačiau kalbėjome, kad reikia taip pat kai ką grąžinti į CF. Toliau dėl teritorinio paskirstimo, dėl tai parlamentas ir toliau gali naudoti savo priemonėmis, kad kontroliuotų tai, kad būtų galima tikrinti, kur pagal EFSI e skiriami pinigai ir čia galima vadovautis socialinio stabilumo principais. Tai, kad būtų skirstoma teritoriniu pagrindu, labai svarbu nepamiršti šio dalyko. Toliau, punktą 5.2 Tai ypač šis punktas leidžia mums, parlamentui, išsaugoti mūsų prioritetus, laikytis jų. Ir galiu patikrinti, kad taip ir bus, nes kaip ir ponas Junkeris sakė, ko aš noriu per pradžių, kad reikia stiprinti tą miesto aspektą, mobilumo miestuose klausimą ir ieškoti per daugiau būdų tai stiprinti. tam yra numatyta lėšų, numatyta pat lėšų ir pramonės plėtrai. Labai dažnai mes tarsi na, vaizduojamės kaip aukos, kad štai to netekome, ano netekome. Bet, pavyzdžiui, pramonės plėtra reiškia, kad bus kuriamas darbo vietos ir kad reikės mobilumo, reikės tas pagamintas prekes transportuoti. Taigi tai taip pat buvo traukta į dėrybas. Ir komisija prašė mūsų, kad e, liktų pakankamai lėšų CF. Dominikas labai aišku paveikslą mums nu, nupiešė. Ir labai svarbu yra, kad iš tarybos pavyko gauti milijardą. Ir taip pavyko gauti 7 ryto Kai pradėjome vak vakare kalbą, tai buvo kalbama apie 0 milijardų. Po to buvo kalbama apie kelištus milijonų ir galiausiai pavyko iškovoti milijardą. Manau, kad tai jau yra didelis pasiekimas parlamentui. Tai taip pat reiškia, kad galime realiai žiūrėti klausimus. Vis tik yra tam tikros mažos, kuriomis bus galima pasinaudoti. Taigi tai labai svarbus pasiekimas. Ačiū. Pirmininkas. Ačiū. Ačiū pranešėjams. Labai ačiū visiems už pasisakymus. Manau, kad tikrai šaunu, kad tai tokiame darbo tvarkė, nes na, visiems rūpi šie klausimai, visi nori apie jas, apie jas girdėti. Bus išplatintas ir dokumentas raštu. Dabar reikime prie kito dabar klausimo. Bėja reikia šiek tiek paskubėti. Ir dabar noriu sutikti žodį ponui Vim van de Kamp ir jo dabutarkas klausimai. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip. Čia visai tinkama vieta perės prie mūsų klausimo nuo EFSI, perėdama prie Baltosios knygos dėl transporto, dėl e, vidurio laikotarpio peržiūros. kad būtų galima gyveninti Baltosios knygos dokumentus, tai reikės pasiremti EFSI lėšomis. Ir manau, kad būtent sporto komitetas turės tai prižiūrėti. Pirmiausia, norėčiau padėkoti kolegoms už daugybę pakeitimų, kuriuos jie pateikė. Praš... Na, aš prašiau tarsi nesiųsti per daug pakeitimų, tačiau dėja, uh, nebuvau išgirstas ir gavau labai daug pakeitimų. Keli kolegos sakė jaunuolį, nesirūpink, baltoje knygoje normalu turėti tiek daug pakeitimų. Tai tiesiog reikės jau su to tvarkyti. 625 pakeitimai yra. Reikės šiek tiek juos apkarpyti per kompromisus ir būtent dabar tą darysime. Buvo šešėlė prieš sutikimas e, praeisą savaitę, kitas atė bus dar vienas. Taip pat rytoj. Tiksliau šiandieną e, gavau žinę iš kolegos, kuris rašė, kad visą naktį, visą naktį dirbo su šio klausimu ir dėl to nebegali na, dalyvauti šiandienos posėdėje. Taigi, Daug labai yra pakeitimų, dauguma, didelė, didelė dalis pakeitimų yra susijęs su tvarumo klausimu, taip pat su transporto žalinimu ir turime numatę ir kompromisinių pasiūlymų, į kuriuos įtraukėme ir tarybos poziciją, kaip ji buvo išdėstyta praėjusią spalį. Jeigu atsimeta, tuomet jie balsavo dėl CO2 paketo, tai buvo dėl žingsnis pirmin ir dabar tai jau įtraukiama į mūsų kompromisinius pakeitimus. Kitas dalykas. Ne, nepakankamai dėmesio pakeitimuose skiriama tam, kiek galima uždirbti iš transporto. Daugiausia kalbam apie tai, kaip pinigai transportui yra išleidžiami, o ne kaip per transportą jie uždirbami. O aš kaip pranešėjas manau, kad na, visuomet reikia pabrėžti, jog pinigus visų pirma reikia uždirbti ir tik po to bus galima išleisti. Galbūt kai kurios e, frakcijos parlamente mano priešingai, na, kaip yra kaip yra, bet manau, kad kompromisuose vis tiek bus galbūt galima šis klausimus išsiaiškinti. Toliau. Toliau dėl skirtingų tai transporto rūšių suderinamumo, commodality. Tai pakeitimuose apie tai daug kalbama ir kalbama taip pat apie kai kur investicijų pertvarkymą. Čia kalbama taip pat apie jūrų transportą ir uostus, apie tai daug pakeitimų. Ir, na, turint galvoje EFSI, tai visai geras būdas apie tai kalbėti. Miesto transporto didinimas, dvigubinimas netgi tai yra taip pat labai svarbus dalykas, kurį tikriausiai daug kas parems. Tačiau čia yra klausimų dėl kietųjų dalelių emisijų. Po, kolega Padas Piperis taip pat minėjo, kad kil problemų dėl subsidiarumo principo. Ar tikrai Europa gali imti ir padvigubinti viešojo transporto mastus miestuose? Tačiau, žinoma, yra lėšų, yra daugiau lėšų skirti tyrimams, moksliniai raidai, geros praktikos pasidalinimui, visą tai tikrai na, prisidės. Kas kiek neramina, kad labai daug yra pakeitimų dėl dviračių bei vaikščiojimo, kad reikia daugiau vaikščioti. Tai, kažin, kaip čia su subsidirumo principu. Nes pasasi miestuose tikrai, na, žmonės vaikšto pėsčiomis ir važiuoja dviračiais. Ten taip pat minima yra ataskaita apie tai. Tačiau galbūt neromantizuokime per daug transporto miestuose, nes vis tik, na, automobiliai miestuose liks. Tik reikia užtikrinti, kad jų nebūtų per daug. Taip pat daug pakeitimų siejasi su transporto socialinėmis problemomis. Čia galbūt reikia kiek palaukti, kol bus kiti paketai e, išspręsti, priimti. Galbūt negalima iš karto bus visų pa, tų pakeitimų priimti, reikės laikytis pa, pamatinių gairių. Toliau. Toliau dėl išmanių transporto sistemų. Tikrai čia yra daug, kur, ką, ką galima nuveikti. Europa juda išmanumo keliu, tikrai čia galima plėtoti išmanės sistemas ir tai gali būti naudinga. Tai gali padėti kurti darbo vietas ne tik transporto sektoriuje, bet ir kitur. Dar norėčiau paminėti socialinius kelius pavyzdžius. Tarkime, automobilių statymo aikštelės, čia kyla problemų. Ir e, daug kas mano, kad EFSI lėšas būtų galima į išmanės aikštelės investuoti. Bet, na, apie tai dar reikia pagalvoti. Toliau kaip jau sakiau, na, didelis vis pakeitimų yra labai labai detalus, labai išsamus. Ir kai jie tokie yra, tai kyla papildomų klausimų, papildomų problemų. Vis tik baltoji knyga na, yra savotiškas dokumentas, tai nėra labai išsame ataskaita, tai taip pat nėra reglamentas, tai nėra direktyva, tai yra visai kitoks dokumentas. Būtent dėl to reikia ir išlaikyti tą dokumento tipą, reikėjo laikytis tačiau šešėlinė pavyzdžiai minėjo, kad yra pasirengę dirbti ties kompromisais. Taip pat želio mėnesį numatytas yra balsavimas, atsiprašau, Liepos mėnesį. 14 dieną, jeigu neklystu, ryte. Ir tada ta diena labai artėja. Ačiū. Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį šešėliniams pranešėjams. O toliau. Po to sulauksiu kitų norinčių pasisakyti. Taigi pirmiausia, Klaudija. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kolegos, pirmiausia, norėčiau padėkoti BIM ir kitiems kolegoms, kurie rengė šią nuomonę dėl Baltosios knygos įgyvendinimo. Aš norėčiau grįžti prie kolegų užduotų klausimų. Esu tikra, kad Vimui nebus lengva ieškoti tų kompromisinių pakeitimų. Pakeitimų skaičius yra didelis, bet viliuosi, kad mes sugebėsime vis dėlto susitarti. Norėčiau išsakyti tokią bendrą pastabą dėl pasiūlymų kokybės. Ta kokybė yra tikrai aukšta ir tikiuosi, kad daugumos kolegų mintis bus įtrauktas į kompromisus. Mums reikia gerai organizuotų transporto sistemų, reikia, kad paslaugos būtų patenkinančios vartotojų lūkesčius. Visos tos idėjos yra labai geros. Socialinė dimensija taip pat nepaprastai svarbi. Mūsų frakcijai tai labai aktualu. Be to, reikia siekti užtikrinti geras darbuotojų e, darbo sąlygas, e, taip pat jų teisės, tai mes teikiame pakeitimus dėl šių aspektų. Toliau dėl to noro pasiekti kompromisą. Nereikėtų, kad kompromiso vardan būtų susilpninti pateikti pakeitimai. Aš norėčiau čia paminėti ir konstatuojamą ją dalį ir norėčiau sureaguoti SND pasiūlymą kalbėti čia apie darbo sąlygą 66 pakeitime. Norėčiau, kad galutinėme tekste tie mūsų pateikti pakeitimai būtų suderinti ir su 2013 metų tarybos išvadomis ir su Baltąja knyga ir taip pat su tikslais, kurie yra nusistatyti transporto sektorija. Dėl trečiosios dalies, kur yra kalbama apie skaitmeninę infrastruktūrą, reikėtų nepamiršti šių dalykų, kai kalbame apie modalumą ir pereinamumą. Ketvirtoje dalyje reikia kalbėti apie tarpusavio suderinamumą. Savaime suprantama, čia reikia uh, rinktis pačias tvariausias ir ekonomiškai efektyviausias transporto rūšis. Reikia, kad siekiant kompromiso visi tie svarbus dalykai nebūtų pamesti, o dėl šeštosios dalies kompromise reikėtų išlaikyti tuos pakeitimus, kuriuose yra pabrėžiama, jog turėtų būti nenutraukiamas transporto srautas, kuris būtų patogus vartotojams. Reikia, kad kompromisuose būtų įtraukti visi šį rytą aptarti elementai. Būtina užtikrinti, kad nebūtų pamestos nuorodos į Europos infrastruktūros tinklus ir svarbiausius projektus. Devintoje dalyje mes norėtume išlaikyti nuorodas, kurios yra daromos į teisės aktus, kurie buvo patvirtinti iki pat šiol. Daug yra gerų pasiūlymų susijusių su e, kelių e, sauga, taip pat e, pažydžiamais varto naudotojais. Pakeitimai 266, 272, jie taip pat yra svarbus, nes ten kalbama būtent apie kelių saugą ir tai atitinka Baltosios knygos elementus. Aš tikiu, kad kartu mes pasieksime gerų rezultatų ir kad nuomonė bus puikiai dėkoju. Labai ačiū. Prieš suteikdamas žodį Kosmas Katovskį, aš norėčiau pasveikinti naują mūsų komiteto narį, kuris dabar jau turi balsavimo teisės. Angela ką tik susilaukiau vaiko ir sveikinu prisijungus prie mūsų komiteto. Džiaugiuosi, kad viskas vyksta sklandžiai. Ačiū, ponė pirmininkė. Tie pateikti pakeitimai kelia daug iššūkių pranešėjui. Aišku, baltoji knyga nėra teisės aktas, bet vis tiek tai labai svarbus dokumentas, į kurį privaloma atsižvelgti. Visgi ne visus pakeitimus galima įtraukti, nes jie prieštarauja baltai knygai, bet yra ir tokių, kuriems galima pritarti. Mums reikėtų atskirti skirtingas Europos dalis, kai kalbame apie transporto infrastruktūrą. Nepaslaptis, kad reikia dar daug ką nuveikti, jog iš tikrųjų būtų padaryta pažanga. Komunizmas nelabai padėjo mums tobulinti transporto sistemą. Tai reikia nepamiršti nuoseklumo ir suderinamumo. Džiaugiuosi, jog apie tai taip pat yra kalbama pateiktuose pakeitimuose. Europos sanglauda yra nepaprastai svarbi, labai reikalinga užtikrinti tolygumą visuose Europos regionuose, nes kai kuriuose situacija tikrai prastesnė. Daug yra pakeitimų, kuriems galėtume pritarti, taip pat tiems, kur kalbama apie sąžiningą konkurenciją. Tai svarbu siekiant plėtoti ekonomiką ir užtikrinti naujų darbo vietų kūrimą. Mes esame prieš protekcionizmą valstybėse narėse. Kartais tai yra vadinama darbuotojų apsauga. Mes galime matyti tokius pavyzdžius aviacijos rytise, kai bendradarbiavame su savo kaimynais. Dėl kompromisinių pasiūlymų, tai Matome, kad EPP gerų minčių pateikė taip pat, yra kalbama apie tinklų finansavimą. Daug galima gauti naudos transporto sektoriai. Visgi manyčiau, kad baltoji knyga šiek tiek per optimistiškai vertina iš iškastinio tradicinio kūro naudojimą šiame sektorėje. juk tai yra sektorius, kuris 90 procentų priklauso nuo iškastinio kūro. Tai turi neigiamą poveikį, bet mes visuomet privalome viską vertinti realistiškai ir nepamiršti tų ekonominių regionų interesų. Dabar yra vykdoma anglės dvideginio mažinimo politiką, bet tai turėjo neigiamo poveikio darbo rinkai, tai mes turėtume apsaugoti transporto sektorių nuo tokių neįgiamų pasiekmių. Reikia ieškoti alternatyvaus kūro tokio kaip skalūninės dujos. Tikiu, kad sugebėsime rasti gerus kompromisus ir kad rasime bendrus vardiklius, kurie leis mums pasiekti politinių tikslų atitinkančių ekonominę realybę. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau atsiprašyti mūsų koordinatorių. Šiandieną dalyvauja transporto srities renginyje, tai negalėjo atvykti, aš norėjau jos vardu pasisakyti. Ji labai džiaugiasi daroma pažanga. Pirmieji kompromisai mums atrodo gerai suderinti, jie atspindi didžiąją dalį pakeitimų. Be to yra atsižvelgiama į tai, kas saldė yra labai svarbu. Tai mūsų koordinatorė laukia, kol išvys kitą kompromisų rinkinį. Mes džiaugiamės tą dalimi, kur yra kalbama apie transporto rušių suderinamumą ir modelių pereinamumą. Mūsų koordinatorė dabar detalių negali pateikti, nes tos detalesnės diskusijos prasidės, kai jau pamatysime antrąjį pakeitimo rinkinį. Aš tik norėčiau pasinaudoti šią galimybę ir pabrėžti keturis ar penkis elementus, kur dar, kuriuos dar būtų galima patobulinti. Pirmiausia, tai trūksta nuseklumo dėl keleivių teisių taikomų skirtingoms transporto rušims. Tai yra aktualu, kai mes kalbame apie skirtingų modulių kelionę. Tokios e, multimodulinės kelionės e, rodo, kad e, mums reikėtų pasinaudoti TNT tinklu ir siekti gauti išteklių. Kitas esminis dalykas yra tai, kad ES finansavimas turėtų būti prioritetas standartizuotas ir čia reikėtų vadovautis pridėtinės vertės principu. Tikiu, kad ne visada yra į tai atsižvelgiama. Kita pastaba yra susijusi su aviacijos paketu ir dėl pirmosios dalies tai tikrai būtų galima dar patobulinti tekstą, galima būtų išspręsti esamas problemas. Mes taip pat dirbame ir toliau, galvojame apie transporto rušių suderinamumą, bet čia taip pat dar galima daug ką nuveikti. Aš dabar nepereisiu prie detalių, nes pranešėjas puikiai dirba, tai lauksime antrojo etapo ir tada jau galėsime detaliau padiskutuoti ir pateikti konkretesnės pastabas. Ačiū. Kilin. Dėkoju, ponė Meja Kilun. Dėkoju pranešėjam, pranešėjui ponui e, Valiakamp už tikrai e, labai puikų bendradarbiavimą. Manau, kad e, kalbant apie kompromisus, tikrai labai gerai, kad sugebėjote sujungti skirtingus pakeitimus ir rasti aukso vidurį. Parlamentui tikrai labai e, svarbu išsiaiškinti, kokia yra parlamento ir kokia yra mūsų komiteto nuomonė dėl emisijų. Šiuo metu Leipzigė įvyksta kongresas e, apie ekonominę paramą įvairių, įvairiams, e, įvairioms degalų rušims. Manau, kad mes e, turime taip pat išreikšti savo poziciją ir šią temą e, Baltoje knygoje. Kokia, koks yra ateities e, degalų tipas? Manau, kad reikėtų paminėti būtent ir šią e, temą, bet e, apskritai tai tikrai šis e, dokumentas tikrai labai geras ir aš tikiuosi, kad ir toliau rezultatai bus tokie geri. Dėkuoju toliau Karima Daly. Dėkuoju pirmininkė. Norėčiau atsiprašyti kolegos vardu. E, ji nuėjo mėgoti labai vėlai, bet visi suprantate, kad tai buvo dėl e, svarbaus dalyko. E, norėčiau padėkoti ponui Vandekamp už įdėtą darbą, bet norėčiau pasakyti, kad labai svarbu, kad baltoje knygoje transportas būtų matomas tvarumo vizijos kontekste ir e, atsižvelgiant į klimato kaitą. Svarbu, kad kai mes kalbame apie klimato kaitą, transportas nebūtų paskutinis e, nesvarbiausia ne tema, pati e, tema, kuriai skiriame mažiausiai reikšmės. Kokių gairių e, mums reikėtų tam, kad mažintume mūsų išmetamų šiltame efektą sukeliančių dujų kiekį, kad sumažintume 20 procentų iki 20 metų arba 60 procentų iki 2050 metų. Mes turime ne e, viršyti 2 procentų, e, 2 laipsnių klimato e, atšilimo. Mums reikėtų taip pat e, mažinti mūsų priklausomybę nuo iškastinio kūro. Taigi reikėtų Taip pat e, pagalvoti ir apie išteklius, kuriuos naudosime ateityje mūsų transporte. Iššūkis yra e, dviejopas ir veiksmingumas, svarbu, kad būtų ir veiksmingumas, ir tvarumas. Kai kalbame apie veiksmingumą, reikėtų nepamiršti ir kainų klausimo. Taigi būtent dėl kainų, dėl išlaidų E, mes turime taip pat ir galvoti mokesčių arba paramos, pagalbos klausimus. Tai yra visos temos, kurios yra susiję su kaina. Mm. E, apie tai kalbama taip pat ir e, kelių transportų pakete. Taip pat e, svarbu, kad e, būtų sustiprinta, sustiprintas būtent šių mūsų patvirtintų priemonių gyvendinimas, kad baltoji knyga tikrai būtų įgyvendinta. Taigi e, svarbu, kad e, būtų atsižvelgta į naujosius iššūkius, e, būtų pasitelktas skaitmeninimas, atsižvelgiama į ekonominį vystimąsi, kad būtų e, taip pat e, e, užtikrintas e, saugumas, atsižvelgta į socialinius klausimus. Mano kolega e, pateikė pakeitimus, kurie buvo įtraukti į kompromisus Ir e, birželio antrąją dieną yra rengiamas e, būtent posėdis, kurio metu bus analizuojami kompromisai. Dėkoju, Peteris Lundgren. Dėkoju, pirmininkė. Manau, kad svarbiausia klausimai ir socialinis dumpingas ir kapitalo e, perkelimas Mes matome, kad Švedijoje yra tik 250 eurų skirta šiam projektui, tai tikrai labai nedaug, tai yra katastrofa. Mes turime uh, užtikrinti, kad būtų tinkamas atlyginimas e, tam, kad būtų galima kovoti su protekcionizmu. Transporto įmonės e, išnaudoja vairuotojus. Tikrai tai yra labai liūdna naujiena, e, kad tai, tai yra labai liūdna, kad žmonės, žmonių, žmonės mažiau svarbus negu kad pinigai. E, mes atmetėme kai kuriuos e, pakeitimus ir pritarėme kai kuriems. Mums labai svarbus yra socialumo, e, socialiniai aspektai. Mes dar diskutuosime su ponu Vanderkampu apie kompromisus prieinamumas, skaitmeninimas ir tvarumas E, bei pažangusis transportas yra labai svarbus aspektai. Svarbiausi dalykai, kaip jau minėjau, yra saugumas, keliaivių ir vairuotojų pasaugumas, e, taip pat e, informavimas, teisės aktų laikymasis Įmonės turi laikytis e, teisės aktuose nustatytų taisyklių. To turime reikalauti e, iš ES pusės. Taip pat turi vykti ir e, konkurencija ir turi būti kovojama su kapitalų nutikimu bei socialiniu dempingu. Dėkoju. Jens Nilsen. Dėkoju. Vėlgi, kalba Švedijos atstovas. Manau, kad e, du svarbus dalykai yra šie. Mes jau, jau daugelis tai paminėjo. E, transporte egzistuoja struktūriniai e, neligumai, nėra užtikrinama, kad atsirastų vienodos galimybės Aš buvau e, meru ir kai pradėjau dirbti su lyčių klausimu prieš 20 metų, iš karto pasimatė rezultatai. Pamatėme, kad e, transporto politika buvo geriau planuojama, atsirado e, daugiau lygybės. Dar vienas svarbus aspektas yra socialinė dimencija daugelis pakeitimų, kuriuos, pateik, kuriuos pateikiau aš ir kiti, skirti, yra skirti tam, kad būtų, e, vyktų tinkama konkurencija. Įmonės turi konkuruoti rinkoje ir e, įmonės turi laikytis e, taisyklių dėl socialinių sąlygų, saugumo ir kitų teisės aktų reikalavimų. Įmonės neturi pelnytis nesilaikydamos E, taisyklių. Taigi turi būti geros darbo sąlygos ir tinkama konkurencija. Matau, kad e, komisija keičia požiūrį, neseniai komisijos atstovė mums e, pristatė savo poziciją, mačiau, kad jį keičiasi. Taip pat liberalizuojant rinką būtina taip pat kovoti ir socialinę neligybę, kuri egzistuoja šiandieną. Taip pat šie klausimai turi būti e, sprendžiami ir aviacijos rytyje. Mums reikėtų konkrečiau spręsti socialinius klausimus aviacijoje ir manau, kad prie jų tikrai dar grįšime. Luis de Grandes. Dėkoju. Kaip e, Van de Kamp minėjo, e, baltasis, baltoji knyga nėra reglamentas. Jūs turbūt prisimenate, kad prieš kelis metus aš taip pat dirbau su baltaja knyga. Matau, kad šiaip daug pasikeitė, buvo daug pokyčių nuo tų laikų, kai kurios svajonės išsipildė, kitos, kitos ne. Uh, Čiagi vėl matome nemažą rinkinį idėjų ir aš manau, kad taip pat ir šešėliniai pranešėjai prie jų prisidėjo. Reikia atsižvelgti į visų svajones, į visų nuomonę. Aš nekalbėsiu apie pakeitimus labai išsamei. Norėčiau tik pasakyti, kad aš nesu labai griežtai nusiteikęs Mm, galima siekti kompromiso, derinti pakeitimus. Manau, kad dabar yra tinkamas laikas tai daryti. Dar vienas dalykas, pirmininkė. dėl iškastinio kūro, dėl naftos atsisakymo. Manau, kad dabar visiškai atsisakyti negalime, bet reikėtų mažinti e, šio iškastinio kūro naudojimą. Na, dar kelių transportas nėra pakankamai išvystytas, e, reikėtų pasitelkti struktūrinius ir kitus e, fondus. Antraip negalėsime išvystyti visų transporto rūšių. Taip pat svarbu minėti ir teritorinį klausimą. Tai reikia daryti laikantis e, mūsų, e, reikia laikytis, e, laikantis starties. Neturėtų nukentėti kelių transportas. Atsižvelkime ir esamą situaciją. Kelių transportas išliks ir ateityje Taip pat e, uostų transportas irgi yra labai svarbus, e, jais, e, juo naudotis galime didinti įmonių konkurencingumą. Ir neseniai įvykusi aviakatastrofa Alpėse tikrai verčia mums, mūsų susimastyti, turėtume pateikti tam tikrus konkrečius praktinius pasiūlymus šioje srityje, nes tikrai reikėtų gerinti mūsų transporto sistemų veiksmingumą. Labai ačiū, pane Bilbao. Ačiū. Labai ačiū. Suprantu, kad pranešėjas tikrai įdėjo labai daug pastangų dirbdamas pakeitimais. Nenoriu dabar išsamei aptarti visų pakeitimų, kuriuos pateikėme, jų yra 37. Tačiau manau, kad reikia kai ką labai aiškiai pasakyti. Pirmiausia, reikia die diagnozės, reikia tyrimo, kuris ištirtų, kokios yra problemos. Tai turi būti baltoje knygoje. Ir reikia suprasti, kad problemos tęsis tos pačios, jos kainuoja mūsų nemažai BVP ir taip pat reikia užtikrinti, kad būtų programų gerų nusiklumas tarp valstybių narių. Parlamentas turėtų reikalauti, kad valstybės narės laikytųsi visų direktyvų reglamentų kurių valstybės naršymės šiuo metu neįgyvendina, kad tai daro sąmoningai. Ir visi, reikia tai daryti visose komitetuose, visą laiką, taigi reikia daugiau nuseklumo. Mes Žinome, kad nuo 94 metų dar yra neįgyvendintų transporto projektų. E, reikia spręsti taip pat e, Galilėjo tinklo klausimą, bendro dangaus e, klausimą. Mums reikia siekti nuoseklumo. Norėčiau priminti, kad prieš dvi savaitės komisijos narė pateikė 16 iniciatyvų, pristatė jas, kurių reikia Europos. E, e, skaitmeniniai rinkai. Reikia siekti nuseklumo taip pat ir Galilėjo projekto srityje. Aš tikiuosi, kad ketvirtasis geležinkelių projektas bus patvirtintas ateityje. Jūs teigiate, kad nėra pakankamai e, lėšų e, E, reikėtų atsižvelgti taip pat ir į galimas e, gauti pajamas, bet taip pat reikėtų gerai paskirstyti ir išteklius. E, valstybėse narėse matėme, kad lėšus buvo panaudojamos netinkamai, todėl kad nebuvo skirta pakankamai pirmumo europiniams projektams. Taip pat šioje baltojoje knygoje reikėtų apibriežti e, strateginį pramonės vaidmenį. Mums reikia atkurti pramonę, skatinti reindustrializaciją, taip pat skatinti įvairių transporto rūšių panaudojimą. E, turime skirti daug e, dėmesio nepilotuomiems lėktuvams, e, jūrų transportui ir geležinkelio transportui. Taip pat yra e, daug lėšų, kurios skiriamos moksliniams tyrimams. Baltoje knygoje reikėtų taip pat skirti dėmesio bendra įmoniai Shift to Rail, perėjimui prie geležinkelio mm, transporto e, nėra pakankamai e, dėmesio skirta e, būtinybei patvirtinti visus mokslinius tyrimus, įgyvendinti visus mokslinius projektus ir ypač projektus, kurie skirti žmonėms su apribotu judumu. E, naujuose projektuose e, reikia taip pat įtraukti ir e, mokymus žmonėms, reikia išmanios transporto sistemos ir taip pat mokymai Europoje turi vykti suderintai, tai yra turėtų būti pasitelkti bendri suderinti Europos kriterijai. Paskutinis svarbus dalykas yra skaidrumas. Reikėtų siekti daugiau transporto skaidrumo finansavimų, projektų finansavimo srityje. E, dar vienas dalykas yra e, svarbios e, tam tikros smulkmenos pakeitime numeris 149 yra kalbama apie du, apie transporto priemonę su dviem ratais, dviratę transporto priemonę. Aš pakeičiau e, tekstą ir parašiau triratę, triratę transporto priemonę. E, taip būtų galima naudoti šią priemonę ir miestuose, todėl kad iki šiol triratės transporto priemonės nebuvo įtrauktos į Europos teisės aktus. Iki šiol buvo kalba tik apie dviratės priemonės, bet kadangi mm, Europos teisės aktuose nebuvo kalba apie piratus priemonės, jų nebuvo galima e, tinkamai naudoti iki šiol. Dėkoju ir kuo geriausios sėkmės. Ačiū. Kristina Randalo. Dėkoju pirmininkė, dėkoju pranešėjui ir e, šešėliniams pranešėjams už jų darbą. Daugiau negu 600, 600 pakeitimų yra tikrai didžiulis darbas e, siekiant kompromiso. Vis dėlto svarbu Atižvelgti į europiečių norus e, e, transporto srityje. Aš e, šį rytą perskaičiau kai kuriuos pakeitimus. Pavyzdžiui, yra tokių pakeitimų, kurie yra skirti transporto politikos suderinimui. Mes esame jau kalbėję apie EFSI plano finansavimo klausimą. Finansavimas e, yra labai svarbus. Aš palaikysiu, tam, palaikysiu tą pakeitimą, kur kalbame apie kelių struktūros e, tarifų sistemos įsteigimą. Taip pat pritarsiu pakeitimui, kuriame kalbame apie specifinį fondą skiriamą transportui, e, viešam transportui finansuoti. Ši tema svarbi baltojoje knygoje. Aš taip pat pritarsiu pakeitimams e, kurie, kuriuose kalbame apie CO2 mažinimą, E, po 2010 metų transporto priemonėse ir e, dar pritarsiu pakeitimams, kuriuose komisija raginama 30 procentų iki 2030 metų sumažinti išmetalus. E, klimato energetikos pakete turėtų atsirasti šie tikslai. Komisija turi atsižvelgti į mūsų svarbiausius pasiūlymus, pavyzdžiui, tokį pasiūlymą, yra, e, kuriame yra skatinama du kartus daugiau naudoti viešo, vieš, viešosiomis transportos rūšimis. Labai ačiū. Vimai, jūs minėjote kažką apie eimą pėsčiomis ir važiavimą dviračiu. Na, nesupratas nekritiškai ar ne, tai tai sakėte, tačiau manau, kad labai svarbu tai, kad e- Europoje galima laisvai važiuoti dviračių, yra daug pėsčiųjų takų, taip pat, kad ir kad tai egzistuoja miestuose. Tad jeigu miestų paraginsime, jie ir išplės tos tinklus. Pavyzdžiui, Berlynas tai padarė su Europos parama. Ir paskutinėme praėjusioje baltoje knygoje rašėme, kad dviračių e, dviračių takai turėtų būti įtraukti bendrus transporto tinklus. Toliau. Ėjimas pešiomis, tai žinoma, tai yra bet kokio transporto pagrindas, nes ir prie automobilių reikia prieiti. Tai yra taikoma vis, tai galėjo visur, ir miestuose, ir kitur. Tai jeigu galvosime apie rytojaus transportą, pažiūrėjau, pagalvokime, ką daro Kopenhaga. Kopenhagoje šiuo metu per pusę gyventojų dviračių važiuoja į darbą. Ir dar 33 procentai keliauja kitaip negu automobiliu. Tad e, tai labai sutaupo, nes nebereikia tiesi kelių, kuriais niekas nevažiuoja. Pavyzdžiui, jeigu Berlyne, tarkim, netiesmas naujas kelias, kelias yra, kuris laikomas ir greitkeliu netgi, nes turi šešias juostas, tai kainuoja baisiai brangiai. Toliau, pavyzdžiui, Briselis. Buvo apie Briselį statomas aplinkelis ir jie nori, kad tai būtų finansuojama iš EFSI. Tad tai ir fondas apmokės, tai tačiau niekaip fondas negali prisidėti prie dviračių tokų plėtros. Toliau, kuo dar svarbus dviračiai dar turizmas. Per 44 milijardus eurų sugeneruoja kasmet turizmas. Būtent turizmas dviračiais, taigi tai yra labai didelė svarbi šaka turizme. Tiek pat uždirbama yra iš kruizinių laivų. Tad kruiziniai laivai kainuoja baisiai brangiai, galima išleisti kad ir kelis milijardus laivams. Tačiau jeigu būtų papraš, paprašoma, pažiūrėjau, 2 milijardų dviračių turizmui, tai jau tas, kad per daug. Tad prašau, įtraukite dviračius ir įėjimą pėsčiomis. Tai yra labai svarbus dalykai, labai svarbus klausimo elementai. Ir, ir toliau bus labai svarbus. Taigi jokių transporto formų negalima pamiršti. O dabar žodis komisijai. Ačiū, ponė pirmininkė, laiko nedaug, tad tik labai trumpai. Tai dėl važiavimo dviračio, tai be abejo kolega, kuris susijėmė, kuris kaip tik užsijima miesto transportu, grįž prie šio klausimo dar vėliau, o dabar tai labai dėkoju už ataskaitą, tikrai labai tai yra geras darbas, taip pat labai gerų laiko pateikiamas dokumentas, tai labai prašau ir laikytis tų grafikų, kurias ten numatęs. Pakeitimai rodo, kad kad kaip, kaip prieš jūsų mano, kaip minėjo, kad tai rodo ne, ne tik komitetų kūrybingumą, tačiau ir pasišventimą tvaraus transporto tinklams. Labai svarbu, kad niekas neprarandama, labai svarbu, kad diskusijos vyktų toliau, svarbu galbūt pasiekti daugiau kompromisų, tačiau žinom, mes labai, labai atžiai vertinsime ir atkreipsime dėmesį jūsų nuomonę. Toliau. Lauksime kito jūsų posėdžio, kas vyks birželį, tuomet lauksime jau naujų pakeitimų. Labai svarbu yra, kad jūs aiškiai pasakytumėte dėl išorinių kaštų internalizavimo, dėl eksternalitetų įtraukimo. Taip pat čia mums reikia labai daug politinės paramos. Toliau. Dėl kelių transporto, tai prašau, nelaikykite kelių transporto kažko, kažkokia didelė problema, kas, kas tarkim, kiek kelia socialinių problemų. Ne. Kelių transportas tai yra toks klausimas, kuriame galime parodyti, kad rinka taip pat gali užtikrinti ir socialinės paslaugas visas ir kad galima pagerinti darbuotojų darbo sąlygas šioje svarbioje srityje, šiame sektorije. Taip pat komisija kelia ir agentūrų klausimą ir čia kalba ne tik apie tai, kad reikia steigti naują agentūrą, galima ir pasinaudoti jau esamą agentūrą ir ne apie naujas galės. Čia tiesiog siekiama užtikrinti, kad valstybės narys galėtų geriau įgyvendinti tai, ko reikia, ir planuoti tai, ko reikia, kad būtų galima geriau planuoti sąžiningą ir efektyvų transporto tinklą. Trečias dalykas. Prašau, galvokite ne tik apie reglamentus. Žinau, kad Visi labai nori imtis reglamentų, nes tuomet viskas labai paprastai sprendžiasi, tačiau prašau atkreipdėmės į kitus aspektus. Taigi, galbūt būtų galima ir kitų gauti, formuoti gerų minčių kitose sritise. Reikėtų kiek plačiau pažiūrėti į transporto politiką. Toliau dėl miestų. Tai labai svarbu palikti miesto aspekto dokumente. Labai svarbu mums taip pat peržengti čia tą subsidiarumo klausimą, nes vis tik klausimas yra ne apie tai, ar čia pažydžiamas subsidiarumo principas yra, kai dirbom miestuose, tačiau klausimas yra, kaip užtikrinti visuomet, kad kai dirbs, dirbsime, mes galėtumėme atsižvelgti į visas pasiekmes ir viską kuo geriau integruoti miestams socialiniai klausimai taip pat labai svarbus yra. Čia taip pat reikia įtraukti įvairias tas mūsų politikas, taip pat plėtojant miesto erdvę. Ir čia, žinoma, labai pir, jis, na, pirmaujate šioje srityje, ypač kai kalbam apie TNT kontekstą. Tad labai ragintume tęsti šį darbą ir, žinoma, Baltoje knygoje miesto klausimas yra labai svarbus. Toliau dėl skaitmeninimo, tai jau buvo neblogai pasakyta, sureaguota į skaitmeninę darbo tvarkę ir čia taip pat šioje būtų knygoje reikia aiškesnių prioritetų apie tai, ką reikia padaryti, apie tai, kokie kyla iššūkiai. Pavyzdžiui, iššūkių yra saveikumas tarp transporto rušių, tai jau kai kas minėjo. Toliau reikia, kad jūs mums padėtumėt suprasti, kaip atsakyti į pačius naujausius iššūkius, pavyzdžiui, automatizavimo klausimas, kitas toliau dėl dalinimus ekonomikos ir transporto priemonių dalinimus. Taigi, tai yra tokie aspektai, kur, kurio kur reikia nepamesti šakių. Toliau skaitmeninimas taip pat siejasi ir su domenų pasiekimumu ir čia mums reikia daug, daug jūsų paramos, nes yra daug pasipriešinimo. Tai siejasi labai daug įvairių aspektų. Labai ačiū. Ačiū, toliau pas Vanekamp. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju visiems už labai naudingas pastabas. Pavyzdžiui, Degandas pastabas buvo apie kompromisus, tačiau kompromisu dar juk na, mes nepareigėme, tik vakar apie tai kalbėjome. Tad įdomu, kad e, jis jau žino, kas kompromisas yra, nors dar nebuvo jam na, progos to susipažinti. Aš pats dar nežinau, kas bus kompromisas, nes vis dar dirbu, tad labai įdomu. Tai reiškia, kad labai puikiai yra kontaktuojama su komisija. Į komisiją labai greitai gauna informaciją. Toliau, e, dviračiai ir ėjimas pėsčiomis. Na čia gal toks principo klausimas yra. Na, aš kritiškai atsižvelgiau, tačiau taip pozityviai kritiškai. Tai jeigu sakėte, kad na, reikia nuo namų durų iki automobilio nueiti, o beje, aš automobilį neturiu, tačiau jeigu, tarkime, nueiti, tiem, kas turi, reikia nueiti, tai, ką žinai, čia yra Europos Sąjungos problema, kaip žmonės nueina iki automobilio. Komisija taip pat, ką tik pasisakė panašiai, kad tarkime, ne mūsų reikalas yra Briuselio eismas. Ir ne apie tai mes čia kalbame. Ir taip pat matote, kokia yra padėtis greitkeliuose šioje šlyje. Tai yra visiškai beprotiška. Kita vertus, jeigu yra klausimas apie tai, kad reikia padvigubinti viešą transportą miestuose, tai, na, tai yra labai svarbus dalykas. Tačiau eimas pešiomis, dviračiai, ar mes taip pat norime europinių lygių apie tai kalbėti, na, kažin. žin. Aš galima suprasti kitą nuomonę. Taip. Toliau dirbsime ir grįšime vėliau jau su kompromisiniais pasiūlymais ir, žinoma, informuosime. Taip pat dėkuoju ponui Kostas. Taigi, ačiū. Taip, labai ačiū pranešėjai, ačiū šiliems pranešėjams ir sėkmės darbe. Eikime prie kito klausimo tvarus judumas mieste. Pranešė yra Karima Deli, jai ir suteiksiu žodį. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip. Kalbant apie judumą, tai kaip pasakyti, kad tai nėra savaiminis tikslas. Na, žinoma, tai turėtų būti visų Europos piliečių teisė. 80 procentų europiečių greitai gyvens miestuose ir miesteliuose. Ir judumas yra toks dalykas, kuris turėtų padėti jiems visiems įsitraukti ir gauti gasnę prieigą tiek prie darbo vietų, prie laisvalaikio vietų, gauti įsilavinimą padėti, nes pasiekti gerų įsilavinimo vietas. Ne, o dabar manom, na, matomas jau, kad judumas kelia tam tikrų problemų. Pavyzdžiui, daug kas važiuoja automobiliais, tai kelia kamščius, tuomet žmonės na, tampa kamščių kaliniais. Taigi judumo elementai tam tikri gali netverti galimybės, bet jas užvertina. Čia tokių yra absurdiškų situacijų. Pavyzdžiui, 50 procentų kelionių miestų teritorijose yra trumpesnė negu 5 kilometrai. Ir dėl to ata, šita ataskaita yra gana paprasta. Siekiame, kad judumas būtų tvaresnis, kad būtų galima sureaguoti į tos įvairius iššūkius, kurie kil, mums kils per šį šimtmetį. Kokie iššūkiai? Pirmiausia, tai klimatas. Žemės ūkis, pramonė mažino išmetamosius teršalus, tačiau transporto emisijos augo 30 procentų nuo 90 metų ir daugiausia dėl transporto keliais. Labai svarbu stabdyti šią tendenciją, tai yra prioritetas, kad Europa galėtų pasiekti tos tikslus, kuriuos pati sausikėlė iki 30 metų. Kitas iššūkis taip pat ir yra sveikatos klausimas. Europos miestuose kasmet vis auga, auga tarša ir kasmet būna pasiekimi nauja, na, naujas viršūnės. Tai kasmet šimtai žmonių miršta nuo kietų dalelių poveikio, kurį išmeta dizelinis kuras. Ir Europa turi prisimti atsakomybę už tai ir nebegalima daugiau laukti. Taip pat jungtinės tautos sakė, kad automobilių tarša bus tas, tas pagrindinis veiksnys, nuo kurio žuvo žmonės, žuvo žmonės 2050 metais. Toliau. Reikia atsižvelgti taip pat ir į kelių naudotojų poreikius. Jeigu ir toliau bus tiek daug naudojimas automobilių, tai kils daugiau pavojų keleiviams 38 procentai nelaimingų atsitikimų vyksta būtent dėl automobilių ir tikrai matome, kad didžiulė krizė, nes šiuo metu tikrai matome, kad žmonės tikrai išleidžia per daug laiko ir pinigų transportui, o kai kurie žmonės negali gauti pakankamai transporto paslaugų. Pavyzdžiui, pas mus Prancūzijoje 8 milijonai gyventojai neturi prieigos prie tvaraus judumo priemonių. Kai kurie iš viso neturi jokių judumo priemonių, tad tai kuria tam tikrus naujus reiškinius. Ir situacija yra labai satinga. Pavyzdžiui, jau žinome, kad e, dėl energetikos trūkumo žmonės patiria problemą, dabar matome, kad ir judumo trūkumas atsiranda. Tai yra pamatinės svarbos klausimas. į visą transportą reikia žiūrėti per tvarumo prizmę. Dėl to reikia ieškoti pusiausvyros, tokio kompromiso, balanso tarp transporto socialinio, aplinkosauginių ir kitų aspektų. Ir taip pat reikia susiderinti dabartinės kartos ir ateities kartų poreikius. Esame 21 amžyje ir taip pat reikia planuoti ateitį. Tad šioje ataskaitoje bandoma atšvelgti į, į tai, koks pasaulis turėtų būti ne po 10-15 metų, bet po 30-40-50 metų ir būtent apie reikėtų dirbti transporto srityje. Europos Sąjunga turėtų labai ambicingai čia veikti, atsižvelgiant įvairius, pas, įvairius veiklos lygius. Taip pat Europos Sąjungos įvairios tarnybos turėtų kuo daugiau atsakyti į klimato kitos problemą ir tai turėtų tapti irgi esminių klausimų sprendžiant transporto problemas. transporto ir klimato kaitos dokumentų paketai turėtų būti labiau suderinami ir turėtų būti numatyti aiškus įpareigos tikslai mažinti šiltnamio efektų dujų emisijas. Komisija bandė raginti valstybės narės iki 20 metų mažinti, tai ir iki 20 metų mažinti benzino naudojančius automobilius skaičius ir 50 metų iš viso, kiek įmanoma tai priboti. Nes juk um, reikia transportui miestuose labai daug iškastinio kūro. Ta tikrai Europos Sąjunga turi atsilikti savo pačius įsipareigojimus mažinti šiltnamio efekto dujų emisijas. Aišku, reikia numatyti prioritetus ir reikia teikti daugiau prioriteto švariam transportui dviračiams, dalinimuisi automobiliais, e, viešajam transportui toliau. Taip pat reikia e, skatinti saveikumą. Būtent dėl to skatinu padvigubinti dviračių skaičių iki 20 metų miesto zonose. Taip pat reikia padvigubinti viešo transporto važiavimo dažnį, dažnumą iki 20 metų. Ne visos vietovės turi tvaraus judumo mieste planus ir komisija turėtų į tai žvelgti, turėtų žvelgti tos planavimo klausimus ir plėsti judumo mieste tvarumą ir užtikrinti, kad visos, turėtų, visos vietovės turėtų savo planus. Reikia tikrai skatinti institucijas atsižvelgti į e, piliečius, jie turi būti dėmesio centre Jų reikia nepamiršti taip pat, e, kalbant apie šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimą, taip pat e, garsi, e, triukšmo mažinimą ir taip toliau. Taip pat reikėtų sumažinti ir greitį. Na, greitis šiaip yra svarbus dalykas. Reikėtų įvesti naują greičio pribojimą, pavyzdžiui, 30 km per valandą. Ir e, taip transport, transporto eisme e, būtų, e, eismas vyktų lėčiau ir taip pat reikėtų taip pat pagalvoti ir apie E, prekių pervežimą, reikėtų žaliojo e, transporto e, pasitelkiant, pavyzdžiui, elektrinius sunku vežimis arba kitas transporto priemonės. Ir tam, kad atsirastų miesto judumas, tvarus miesto judumas, reikėtų taip pat pasiekti ir investicijas. E, tai yra mm, labai svarbus klausimas, dėl kurio nesutariama. E, judumui reikia kokybiškų investicijų, todėl kad tai yra e, visiems svarbi paslauga. Dabar transporto sistema yra per daug sena ir ji kainuoja per daug. Todėl 50 procentų surinktų iš euro vinietės turėtų būti e, skirta transporto e, sistemų gerinimui. E, 50 procentų iš mokesčių surenkamų iš transporto mieste taip pat turėtų būti skiriama sistemos gerinimui. E, tokių e, e, fondų kaip kad, e, pavyzdžiui, Europos regionės plėtros fondas e, lėšos taip pat gali būti panaudojamos tvariam judumui skatinti. E, komisija jau rengia projektus, kurie yra skirti miesto transporto inovacijoms. Aš džiaugiuosi, kad šį rytą buvo paminėta, kad Junkerio plane pagaliau atsiras ir E, transportas tikiuosi, kad bus nepamirštas ir e, miesto judumas. Taigi ši, e, šis pranešimas yra tam tikras svertas, kuriuo naudodamėsi galėtume kaip ir susitaikyti su piliečiais, todėl kad judumas yra svarbus visiems, tai yra labai konkretus dalykas Ši būtent šie projektai leis susitaikyti mūsų piliečius su mūsų, su mūsų, su mumis per mūsų projektus. Jau diskutavau su kolega Mersie, e, rengdama šį pranešimą, taip pat diskusijos vyks ir su šešėlinės pranešėjais. Mes norime pranešimo kuris, kurio ne tik tai būtų e, atsižvelgiama į įvairių veikėjų lūkesčius. Aš noriu, kad šis e, pranešimas taip pat e, būtų skirtas ir mūsų piliečiams. Dėkoju iš anksto už jūsų komentarus ir pasiūlymus. Danke sehr. Außer den Schattenberichterstattern haben sich jetzt noch gemeldet. Dėkoju. Schmidt, Isabella Monti, Dieter Koch ir Kristina Lokbieš esame šešėliniai pranešėjai. Tai suteiksiu dabar jiems žodį. Dabar sąrašas uždarytas. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip pranešėjas sakė, urbanizacija yra pasaulinė tendencija ir dėl to mobilumas tampa vis aktualesnis. Mes dirbome su pranešėju dar iki tos nuomonės rengimo. Visgi nelabai matau mūsų frakcijos įnašo šioje nuomonėje, bent jau kol kas. Čia yra daug dalykų, kuriems negaliu pritarti. Tarkime, galimybės teikti nemokamą viešai transportą arba automobilių uždraudimas miestuose. Tikiu, kad turime toliau dirbti kartu. Tai leis mums e, susitarti dėl galutinio nuomonės projekto. Aš norėčiau išsakyti tris pastabas ir e, viliuosi, kad jas bus atsižvelgta galutinėme projekte. Visų pirma, miestų planavimas. Svarbu yra atkreipti dėmesį į žemės paskirtį, reikėtų tai pabrėžti žemės paskirties planavimas yra pati svarbiausia stadija, kai yra planuojami tinklai ir infrastruktūra. Tokie planai yra labai ilgalaikiai ir jie daro didžiulę įtaką transporto pasiskirstimui, apimčiai, saugai ir taip pat skirtingoms rūšims. Pranešėjas skiria daug dėmesio vaikščiojimui ir važiavimui dviračiui jei iš anksto yra atsižvelgiama į e, tuos aspektus, kai yra planuojamos e, žemės, kai yra planuojamos e, žemės sklypų paskirtis, tai tuomet tikrai lengviau po to užtikrinti, kad būtų ta infrastruktūra skirta vaikščiojimui ir dviračiams, bet reikėtų nepamiršti, kad automobiliai nedings iš miestų. Kitas dalykas yra inovatyvios ir pažangios technologijos. Mes turime pasitelkti tas naujoviškas technologijas tam, kad transportas būtų saugesnis ir nekenktų aplinkai. Keleiviai turėtų gauti informaciją apie transporto realiuoju laiku, reikia, kad tai būtų daroma efektyviau. Mobilumo problemų neišspręs naujos infrastruktūros kūrimas. Savaime suprantama, tos naujos infrastruktūros reikia, bet mums reikėtų pasinaudoti jau esamą infrastruktūrą protingiau. To tikslo pasiekimas pareikalaus artimo bendradarbiavimo tarp suinteresuotų šalių. Reikės ieškoti bendrų sprendimų ir galvoti, kaip patobulinti paslaugas. Visos transporto rūšys e, turėtų mažinti CO2 išmetimą. Tik reikia viską daryti protingai. Reikia proporcingai viską paskirstyti. Jau yra galimybės, kurios leidžia mažinti CO2, tai mes turėtume neutraliai vertinti technologijas. Kita pastaba susijusi su inovatyviamis mobilumo formomis. Bet tai taip pat suteikia daug galimybių transporto sektorėje. Tos naujovės leidžia piliečiams imtis aktyvesnio vaidmens, apsprendžiant transporto sistemas. Transporto duomenys, transporto infrastruktūra prisideda prie pagrindinių mobilumo platformų. Reikia pabrėžti taip pat ir transporto skaitmeninimą, nes šis rytis turi labai didžiulį potencialą miesto judumo kontekste. O pone pranešėjui, tai tokias tris pagrindinės pastabas norėjau išsakyti dabar. Mes tikrai dar pateiksime pakeitimų ir tikiuosi, kad po to diskutuosime toliau bei rasime bendrą kompromisą. Dėkoju. Labai ačiū. Anderson. Thank you, Chair, and, uh, th ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju visiems, kurie prisidėjo prie šio nuomonės rengimo. Buvo labai malonu dirbti su dėliu ir su kitais šešėliniais pranešėjais, taip pat su kolegomis socialistais. Man visiškai aišku, kad šis komitetas užima labai svarbę poziciją ir būtent jis gali daug ką nuveikti miestų judumo srityje. Mes jau seniai apie tai kalbame. Karim teisingai sako, kad būtina pabrėžti investicijų svarbą. Investicijų šioje srityje labai trūksta. Tai mums yra pats svarbiausias aspektas, kuris turėtų būti atspindėtas nuomonėje. ES tyrimai taip pat parodo, kaip tai yra svarbu ir po 2014 metų. E, mes turėtume mąstyti ne vien tik tai apie subsidijas, kurios siekia 25 milijardus eurų. Čia vėl grįžtame prie ankstesnių diskusijų dėl EFSI ir CEF. Tai svarbu, nes 80 procentų Europos BVP e, kyla iš miestų. 80 procentų visų žmonių greitai gyvens miestuose Klimato kaitos aspektai taip pat labai aktualūs ir pranešėjas juos pabrėžia. Mes e, vėlgi diskutuosime apie šios aspektus vėliau, kai aptarsime klimato kaitos e, nuomonę. Mes darome pažangą kitose sritise dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo, bet e, situacija miestuose vis dar yra prasta ir jos negalima ignoruoti. Aš suprantu, kad APP e nesivadovauja tokiu griežtų požiūrių mašinų atžvilgių, tačiau mes negalime ignoruoti tų faktų, kad automobiliai išmeta dujas, kurios keičia klimatą. Ir kalbu ne vien tik tai apie automobilius, bet apie įvairias transporto priemonės. Nemažiau svarbus yra sveikatos aspektai. Jau buvo kalbama apie tai, kad būtina spręsti oro taršą. Kiti svarbus aspektai yra kelių sauga, pėsčiųjų teisės, judumo apribojim, e, tie, kurie e, turi ribotą judumą. Mes pritarėme bendravim požiūrį dėl to, kad reikėtų skatinti vaikščiojimą ir važinėjimą dviračiais, bet gal nebūtinai pritarsime nuomonės projekte esančiams formuluotėms, tik norėjau tai pabrėžti. Be to reikėtų sustiprinti nuomonėje esančias formuluotės dėl kelių saugos. 73 procentų Europos piliečių sako, kad miestuose kelių sauga yra didžiulė problema. Mes iš savo patirties žinome, kad e, kai dideli automobiliai juda e, ta siaura erdve, tai tikrai kyla daug e, problemų ir pėstiesiems, ir važiuojantiems dviračiu. Negalima to ignoruoti. Mes kaip socialdemokratai taip pat e, savo pakeitimuose kalbėsime apie darbą, įtraukti ir socialinį dialogą. Skatinsime užtikrinti ir darbo jėgos apsaugą miestuose. Viešasis transportas ir jo darbo jėga yra labai svarbi. 1,2 milijardų darbo vietų Europoje yra e, būtent e, viešojo transporto srityje miestuose. Socialinė dimensija nepaprastai svarbi, mes privalome ją integruoti į šį nuomonės projektą. Taip pat pritariu pastaboms e, dėl žemės paskirties. Kai kalbame apie judumą miestuose, privalome nepamiršti ir žemės paskirties Jūs taip pat kalbėjote apie pažangesias technologijas ir tai, kaip jos gali prisidėti. Bet nereikėtų apsigauti. Pažangės technologijos be tinkamo planavimo ir investicijų nepadės išspręsti problemų. Tai yra dalis išyties, bet tai nėra visa išytis. Reikia ieškoti pusiausviros. Reikia, kad būtų išnaudotas esamos potencialas miestuose Taip pat e, būtina galvoti apie, apie tvarų krovinių vežimą. Reikia nepamiršti, kad mūsų miestai yra labai skirtingi. Regionų komitetas nekart apie tai kalbėjo. Europos pietų, šiaurė, rytai, vakarai yra labai skirtingi ir ten egzistuoja specifinės problemos. Mes privalome visą tai atsižvelgti reikia pasižiūrėti ir į tą miestų išsidėstymą, nes visa tai daro įtaką tvarai infrastruktūrai, juk tai taip pat susiję su neturtu, o ir tikrai egzistuoja ta atskirtis tarp turtingųjų ir e, neturtingų miestuose gyvenančių žmonių. Tai būtina įtraukti visus tos elementus. Dėkoju. Toliau Samovskis. Dėkoju pirmininkė, dėkoju pranešėjai už tai, kad e, pristatė šį e, pranešimą. Kaip e, buvęs meras ir regiono gubernatorius, aš 16 metų rūpinausi miesto judumu. Man susidarė įspūdis, kad e, mes turėtume atsižvelgti į realią situaciją, žiūrėti realistiškai. Nes e, mes kartais per daug e, dokumente galvojame apie ateitį, nežinome, kokie bus pokyčiai po 30 metų, kokia bus technologija, sunku nuspėti, kokie bus technologiniai pokyčiai. Manau, kad kiekviename mieste Egipte situacija, specifika skiriasi, ten yra skirtinga meteorologinė, geopolitinė, geografinė specifika. Vieno bendro sprendimo visiems miestams nėra. Reikia pasitelkti subsidiarumo principą, todėl kad vieno bendro modelio nėra e, būtent visiems miestams. Aš tai um, manau, pasitelkdama savo patirtį. E, Pone pranešėjas tengiasi sudaryti tam tikrą transporto rūšių e, hierarchiją, e, bando uždrausti tam tikras transporto rūšis mieste. Nežinome, kokia bus ateitis, todėl kad tikrai ne, nebūtų prasminga visur uh, E, uždrausti važinėti transporto priemonėmis, leisti važinėti tik tai dviračiais arba vaikščioti pėsčiomis, nes kai kuriuose zonose galbūt e, vis dėlto tai būtų sunku įgyvendinti, nes jau tokie projektai buvo įgyvendinami praeitie ir ne visada jie pasiteisino, taigi apie tai reikėtų dar pagalvoti. Kalbant apie technologinį neutralumą ir apie alternatyvių degalų naudojimą, Panašu, kad e, vis dėlto pranešėja pirmumą teikia elektrai, elektros energijai. Nežinau, ar tai prasminga, todėl kad elektros energija taip pat turi šalutinį poveikį. Reikėtų stiprinti elektros tinklus, e, jų pajėgumą. Ne visada miestuose tai yra lengva padaryti. Yra dar ir kitų alternatyvų, kurias galėtume pasitelkti. Apie tai kalbėjau su šešėliniais pranešėjais. yra tam tikrų atsinaujinančių energijos šaltinių, kurie galėtų būti panaudoti ir manau, kad e, dokumente reikėtų taip pat e, e, remti taip pat ir um, naujasias technologijas, kuriomis būtų mažai teršiama aplinka. Skatinant um, miesto judumą nereikėtų iš anksto numatyti, iš kur bus uh, skiriamos visos uh, lėšos ir kur jos bus panaudojamos. Dėl pakeitimų, na, žinoma, mes jų pateiksime ir aš iš anksto norėčiau padėkoti už bendradarbiavimą. E, tikrai man buvo labai smagu dalyvauti posėdžiuose su pranešėja ir su šešėliniais pranešėjais. Matthias van Dimpengerk. Van uh, eh, vele fietsers uh, die dagelijks uh, in Nederland uh, hun weg weten te vinden. Dėkuoju, kalbės uh, olandiškai. Olandijoje daug žmonių važinėja dviračiais. Aš norėčiau padėkoti pranešėjai už jos pastangas. Tikrai reikėtų skatinti tvarumą miestuose, miestų transporte. Mes nelabai pritarėme pasirinktam metodui. Mes jau dažnai girdėjome kalbant apie subsidiarumą. Uh, pranešėjos užduotis, žinoma, nėra paprasta. Ir jie tiesiog, galima sakyti, eina apgraibomis. Reikėtų vis dėlto užsakyti šiek tiek kritikos dėl tvaraus judumo planų. Nereikėtų pamiršti, kad tai, tie planai turėtų būti tik priemonė. Ir e, šių e, taip vadinamųjų sump e, tų planų finansavimas neturi būti apspręstas būtent tik iš mūsų pusės, todėl kad tose projektuose dalyvauja ir provincijos, ir įvairūs kiti veikėjai ir institucijos. Dažnai patys miestai nusprendžia, kokie, koks planas turėtų būti. Pavyzdžiui, e, Niderlanduose būtent provincija nusprendžia, e, koks planas turėtų būti ir jį patvirtina. E, nebūtų galima numatyti prievolės, kad būtinai visi šie projektai turi būti finansuojami Europos lygiu. Dar viena kritinė pastaba yra dėl mm, mobilaus judumo įtraukimo į CEF ir, ir TNT, TNT tinklą. Žinoma, e, miesto judumo tinklas turi būti susijęs su TNT tinklu, bet e, šiandieną buvo pasakyta, kad galbūt bus patvirtintas kompromisas dėl EFSI ir nereikėtų lėšų mažinti dar labiau nes CEF jau ir taip buvo labai apkarpyta. Manau, kad finansavimas CEF turėtų būti likti toks, koks yra dabar, nes jeigu iš CEF imsime dar daugiau lėšų įvairiems šiam stabilumo planams, situacija bus kebli. Europos parlamento pranešime nereikėtų kalbėti apie draudimus Nereikėtų galbūt miesto transporto hierarchijos ir nereikėtų e, primesti būtinai būtinybės važiuoti viešuoju transportu, todėl kad e, kiekviename mieste yra priimami sprendimai e, dėl šių dalykų. Reikėtų ieškoti tam tikrų sprendimų, kurie gali būti pritaikyti kiekvienam miestui atskirai. reikėtų skatinti naudotis ehm, viešuoju transportu. Ehm, pavyzdžiui, mano mieste Niderlanduose buvo daug investuota į dviračių naudojimo infrastruktūrą. Ehm, ji veikia labai gerai, yra įvairios jungtys. Ir Pavyzdžiui, prie šviesoforų jau yra įrengtos ir tam tikros e, vietos, kur e, pirmumas suteikiamas e, dviračiams, jie gali aplenkti autobusus. Na, o dėl Intelligent Transport Systems, dėl pažangiųjų transporto sistemų. Ateityje būtų galima kalbėti apie Intelligent Transport and Smart Cities. Uh, pažangų transportą ir pažangius išmanius miestus. Galėtume pasitelkti ETS e, sistemas e, miestuose. Šiek tiek susirūpinimą kelia mano horizontas 2020, todėl kad Junkerio planų lėšos apkarpamos ir toje srityje. Jeigu šis planas bus patvirtintas, tuomet galbūt sumažės lėšų moksliniams tyrimams. Juk dabar yra mokslinių tyrimų, pavyzdžiui, kuriais yra e, kuriamos, e, kuriam, kuriamos transporto priemonės, kurios bendrauja tarpusavyje arba siunčia informaciją į išorę. Tokiems projektams gali pritrūkti e, lėšų. Taigi moksliniai tyrimai e, ir pažangieji sprendimai yra labai svarbios e, temos ir jos yra susijęs su miestu, o miestas yra būtent mūsų ateitis. Dėkoju. Dėkoju pranešėjai poniai Dėlį. parlamente, šiame komitete turėtume šią temą apsvarstyti labai atsargiai, todėl kad mums reikėtų tinkamų sprendimų. Ši ataskaita turi būti parengta taip, kad mes neapsirivotume patys savęs, kad numatytume tik tam tikrų draudimų. Reikėtų pateikti alternatyvas Ir mm, taip pat atitinkamai planuoti transportą, e, bilietų sistemas, e, tam, kad būtų galima atsižvelgti į vairias transporto rušis. Panašu, kad mes tiesiog stengiamės stimuliuoti, skatinti tam tikrą transporto rūšį, kuri mums labiau primtina. Žinoma, oro kokybė ir klimato klausimai yra svarbus, bet reikėtų nuspręsti, kaip reikėtų spręsti tas problemas, reikėtų tai daryti siekiant e, pusiausvyros. Taip pat e, reikėtų padėti vystyti transporto sistemas visoje Europoje, jos miestuose, visos vyriausybės į tai turi įsitraukti ir e, reikėtų siekti pusiausvyros, e, ieškant tinkamų sprendimų. E, tai būtų tikrai veiksmingiau negu tiesiog draudžiant e, ką nors e, naudoti. Taip pat e, šioje ataskaitoje reikėtų kalbėti ir apie tai, kaip ši sistema turėtų veikti, būti panaudojama visoje Europoje. Kaip galime užtikrinti, kad žmonės, kurie nebūtinai nori, nori naudoti e, savo automobilį, e, tie žmonės, kurie nebūtinai nori nuotis automobilį, kaip galime ištikrinti, kad jie turės e, kokias nors alternatyvas e, naudotis kokomis nors kitomis priemonėmis. Taip pat turėtume nepamiršti, kad valstybėse narėse yra įvairių regionų, miestų, situacija juose skiriasi ir būtent kiekvienoje vietoje reikėtų konkrečiai ieškoti sprendimų kilančioms problemoms. Su pranešėja ir su šešėlinės pranešėjas manau, kad dar galime aptarti e, šias temas. Dėkoju. Tack för ordet. Eh, ja, som ni vet har jag jobbat som lastbilschaufför. Labai ačiū. Taip, na, aš visą gyvenimą dirbau sunkvežimio vairuotoju ir esu iš tikrai netankiai gyvenamos šalies. Tad e, netiek daug pas mus yra alternatyvų kelių transportui. Švedijoje yra svarstoma, kaip skatinti traukinius, tačiau dėl praktinių problemų, na, dėl praktinių problemų, bandant gabenti krovinius jais. Čia kalbame apie 50 tonų krovinius. Kaip, pavyzdžiui, galima praktiškai tokius krovinius perkelti ant, pavyzdžiui, kokio nors e, autobusu ar e, dviračiu neįmanoma. Tiesiog praktiškai neįgyvendinamas dalykas. Žinoma, reikia išlaikyti savo ambicijas, per savo prioritetus, tačiau reikia taip pat ir įvertinti tikrovę. Aišku, reikia toliau tyrinėti kitas, pažiūrėjau, kūro rūšis, būtų galima transportuoti gaminius keliais, tuo pačiu nekenkiant e, aplinkai. Galbūt galima kartais sutarti, kad būtų galima palengvinti kamščių problemą, pavyzdžiui, gabenti krovinius naktį, o ne dieną, tai turėtų mažinti kamščius. Toliau. Dviračiai yra labai gera mintis, tačiau noriu vėlgi duoti praktinį pavyzdį. Pavyzdžiui, Švedija žiemą važiuoti dviračiu, kai temperatūra yra minus 10, o ir, ir 10 cm sniego yra, tai, na, dviratis jau nebėra tokia gera transporto priemonė. Be to, dviratininkai būna labai pažeidžiami. jeigu nėra išskirta atskirų dviračių takų. Taigi reikia daugiausiai galvoti apie alternatyvius kur šaltinius, pavyzdžiui, biodujos naudojamos autobusams. Taip pat, na, Švedija vasarą yra dviratininkų, tačiau dėl savo dėl klimato, dėl partinių priešių neįmanoma to daryti žiemą. Reikia ir tai atsižvelgti. Taip pat reikia atsižvelgti į esamus mokslinis tyrimus. Galbūt ateityje bus įmanoma užti, na, užtikrinti, kad miestai būtų geriau saugomi, pavyzdžiui, tuo, kad bus naudojama elektrinės transporto priemonės. Tam reikia skirti lėšų. Čia kalbama apie sunkvežimis ir automobilius miestuose, kurie kur kelia kurie kelia kamščius, tačiau taip pat reikia užtikrinti, kad elektros gamyba būtų nekenksminga aplinkai. Pavyzdžiui, daug yra anglies elektrinių. Reikia toliau skirti lėšų tyrimams, kad pats e, elektros gaminimas būtų maž, mažiau kenksmingas aplinkai. Ačiū. Ačiū, mums jau baigėsi laikas, baiginėjęs laikas, dėl to reikės apriboti laiką iki dviejų minučių kalbimui. Klaudija Šmit, pirmiausia, prašau. Ačiū, pasiteks kalbėti kaip manoma trumpiau. Pirmiausia, noriu padėkoti už ataskaitą. Manau, kad ten pasakyti labai daug svarbių dalykų. Kalbam apie klimato tikslus, apie statistiką, apie baldas knygos tikslus, na, apie, apie tvarumą, tikrai labai svarbus dalykai. Įvairūs Euro, Europos Sąjungos, visos Europos Sąjungos dviračių tinklai. Pavyzdžiui, yra keli miestai, kurie yra labai švarus, Salzburgas. Ir tenais mes labai skatiname važiuoti dviračių, yra dviračių takai, yra atskiros zonos pėstiesiems. Tad, na, tikrai šios klausimus gerai išmanau. Taip pat skatiname elektrinės transporto priemonės, tai darome kartu su verslu. Aš Salzburgė gyvenu ir manau, kad suprantu, ką reiškia, pavyzdžiui, kurie judumo trūkumą, tarkim, tas sakoma, kad e, tokias vietovės gali trūkti judumo, to tam nepritariu. Ir beje, ko negaliu palaikyti, tai kad ataskaitų labai dažnai tiesiog bandoma badyti pirštu. Kitas dalykas, minimas subsidarumo principas, tačiau dažniausiai tai paminėtų kaip žodis be turinio. O juk turėtų būti savaime aišku, kad na, tai yra valstybių narių klausimas, jų reikalas, ypač miestų ir regionų. Aišku, jie būtent jie turi atsakomybę skatinti tvarų judumą. Dar vienas dalykas, apie kurį kalbama, tai kad reikia asociacijų, kooperatyvų, vairuotojų kooperatyvų ir e, čia labai prašytume, na, labai norėtume, kad miestai prisidėtų, nes jeigu miestai neįsitrauks, tai bus beprasmiška apie tai kalbėti, nes būtent miestai turi teikti tą informaciją, kurios mums reikia. Ir, ką žinai, čia yra komisijos reikalas kurti direktyvą apie tai, kaip, e, kaip pavyzdžiui, panaudojama žemė transporto tikslams. Tad čia jau miestai turi užsimti tuo. Labai ačiū. Izabela Demonte, dėkuoju pranešėjai, dėkuoju šešėliniams pranešėjams už šį dokumentą. Jį vertinu teigiamai. Džiaugiuosi, kad skiriamas dėmesys aplinkai ir socialiniai dimencijai. Bet e, pastebėjau, kad vertėtų galbūt šiek tiek atitolti nuo to objektyv, objektyvaus požiūrio, pastekti daugiau apimantį požiūrį. Pagalvokime, pavyzdžiui, apie automobilius E, nereikėtų smerkti e, automobilio e, nuolatos, reikėtų galbūt tiesiog pasitėti kokius nors alternatyvius sprendimus, alternatyvų valdymą. Kartais, pažiūrėjau, labai sunku pan pastatyti automobilį. Jeigu surastume tinkamus sprendimus, galbūt galėtume sumažinti 12-18 procentų e, transporto spūščių miestos, miestuose. Taip pat reikėtų pagalvoti ir apie greitį, saugumą. E, E, automobilių statymo, e, pastatymo e, aikštelių sistemą. Reikėtų pagalvoti ir apie dizelį, todėl kad dizelis, dizelį deginant taip pat išmetama daug iš metalų, kaip kad, pavyzdžiui, ir deginant metaną. Taip pat reikėtų pagalvoti ir apie naują miesto projektavimą. Um, naujos kartos projektavimą, kuris būtų susijęs ir su transporto e, sistema. Mes jau turime e, tinkamų pavyzdžių, pavyzdžių kaip pavyzdžiui Friburgo e, mieste. Taigi reikėtų taip pat paminėti ir tam, tikrus, tam tikrų miestų modelius, kuriais, kurių pavyzdžių būtų galima sekti. Mes Italijoje jau turime tam tikrus, e, tam, tik, tam tikrus sprendimus, kuriuos būtų galima taip pat pasitelkti, skatinant pažangės transporto sistemas. Dėkuoju Lukaševska. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti pranešėją. Jos tikrai Žymis labai svarbus yra, te kalbame apie aplinkosaugą, apie misijas, taip toliau. Taip pat labai džiugu, kad jie rodo norą siekti kompromisu, tačiau ten yra labai daug pasilimų, kaip negaliu pritarti, ypač visiems draudimams ir apribojimams. Manau, reiktų rasti balansą. Tai yra, kad reiškia reikia ir ginti savo poziciją, tačiau ir suprasti kitų pozicijas. Reikia na, ieškoti protingų kompromisinių taškų ir reikia taip pat įvertinti realias galimybės ir reikia suprasti, kokie sudėtingi yra šie klausimai. Ypač svarbu yra apie tai, kad Europos miestai yra, svarbu tai, kad Europos miestai yra labai skirtingai išsivystę. Tai reikia turėti galvoje procesus, kurie vyks artimiausius 20 ir daugiau metų. Dėl to reikia pasitengti na, plačiau paaiškinti žmonėms, kokias pasimas turėtų, pažiūrėjau, tarša, gal tai turėtų padėti mažinti emisijas, taip pat reikia pasitengti gerinti, gerinti sveikatos situaciją, atliekant objektyvus mokslinis tyrimus. Kitas dalykas, taip pat reikia procesą įtraukti merus, nes jeigu miestų merai bus nusteikę prieš mus, tai, na, čia jau neužteks jokių mūsų gerų intencijų. Nenoriu nieko žaisti. Tik noriu pasakyti, kad štai prieš keletą savaičių Londono meras pasakė, kad por dienų žmonės turėtų nevažiuoti automobiliu, tačiau nepateikė jokių konkrečių pasiūlymų, kaip spręsti taršą Londone. Bet problema yra ne tik Londone, tačiau ir kitose Europos miestuose. Aš labai tikiuosi, kad šią ataskaitą taps gerų kompromisu, nebus vien tik tyginiai. Ačiū. Dita Kochner toliau. Ačiū. Labai noriu padėkoti už ataskaitą, kad ten labai yra daug dalykų, kuriuos galiu paremti, tačiau yra keltas dalykų, kurių trūksta. Ir dėl to pateikiau pakeitimų. Pirmiausia, bilietai skirti įvairiems transporto priemonėms, tai reikėtų apie, tai, apie juos daugiau kalbėti. Toliau, išmanios transporto sistemos, pažangios transporto sistemos, kuris įtraukti ir automobilius, ir infrastruktūrą, tai labai svarbu ir taip pat tai siejasi su mokymus visą gyvenimą. Jeigu to nedarysime ir stimuliuosime, tai na, niekas nepadės. Kitas dalykas. Mes esame transporto ir turizmo komitetas. Dėl to reikia užtikrinti, kad miestai būtų patogus turistams, turistų autobusams. Ačiū. Ačiū. Dėkoju. Norėčiau padėkoti Karimai ir Lesie Andersonu už e, e, šios ataskaitos e, pristatymą. Manau, kad ataskaita tikrai labai svarbi. Norėčiau pasveikyti visus, kurie prisidėjo prie jos. Svarbu pabrėžti, kad reikia gerinti prieigą Taip pat e, reikėtų pagalvoti ir apie tvarumą, kalbant apie socialinę dimenciją. Nepamirškime sveikatos, e, priežiūros, aplinkosaugos. Šiandieną bus pristatytas e, tyrimas apie viešasias paslaugas, apie prieigą ir manau, kad reikėtų taip pat nepamiršti ir socialinių klausimų. Aš pritariu Karimai ir Liusiai kad reikia skatinti miesto judumą, nepamirštant COP21 konferencijos organizavimo. Šios konferencijos metu bus pristatyta iniciatyva skirta miestų judumui. Taip pat norėčiau dar pasakyti komisijai, kad reikėtų sužinoti, kokia situacija yra, kalbant apie tam tikras priemonės, pavyzdžiui, Europos judumo platformo e, e, judumo platforma, kokia yra jo situacija, kur ji buvo patvirtinta 2013 metais. Taip pat buvo dar patvirtinta iniciatyva Smart Cities and Communities, e, pažangus miestai ir bendruomenės Kokia yra būtent ir šios iniciatyvos situacija? Dėkuoju. Danke sehr auch für die Einhaltung der Zeit. Labai ačiū, kada laikotės laiko limito. Taip, na, klimatą kaitos nesustabdysime, jeigu nespręsime miesto taršos problemų. 70 procentų taršos priklauso nuo transporto. Tad reikia saugoti aplinką ir tai yra labai svarbus tikslas. Niekas, žinoma, nenori visai uždrausti automobilių. Niekas to nepatinka, niekas to nenori. Ir transporto politika gali labai skirtis ir kaip, vis, kaip su tai gyveninti. Nebūtina judumo mažinti. Samatė tyrimų, kurie rodo, kad judumas per pasą šimtą metų nelabai pasikeitė. Du taškai per dieną žmonės naudojasi transporto paslaugomis, tačiau dabar padidėjo atstumai. Kitas dalykas, pavyzdžiui, Berlyne buvo tyriami dviračiai, kurie gali krovinius vežti ir paaiškėjo, kad 50 procentų, 50 procentų prekių gabenimo būtų galima perkelti ant dviračių. Tai yra labai gera galimybė, tai reikia tai pasitengti tai gyvenyti. Tad įmanoma pertvarkyti transportą. Toliau investicijos. Žinoma, trūksta investicijų. Tačiau taip pat, kad yra pras blogai investuojama. Prieš 25 metus Berlyne, kai buvo nugriauta siena, buvo nutarta, kad reikėtų 3 km nutiesti požeminę susitikimo liniją, užuot tiesią 120 km tramvajus linijų. Buvo nutarta tik tiesti 3 km, o ne 120 km. Vien dėl to, kad e, tramvai būtų sumažinę tai, kiek vietos lieka automobiliams. Nuolat transport, kelių transportas randa įvairios kliučių ir miestas turėjo skirtingus problemus. Pavyzdžiui, Barcelona, visai kitoks miestas. Reikia pasimokyti šios pamokų. Toliau subsidarumas. Na, jeigu miestai nenori naudotis europinės pinigais, tai gali aišku daryti, ką nori, tačiau jeigu jie vis tik naudos Europos pinigus, tai mes negalim sakyti, kad jau gali jie daryti, ką nori tais pinigais. Negalima skirti savo lėšų kvailiems projektams. Svarbu yra žiūrėti, kaip Europos pinigai išleidžiami Na, galima tiesiog atiduoti pinigų miestus, kurie patys tuomet spręs. Pane Tomaskai, prašau klausytis, nes čia siesi to, ką jūs, ką, ką jūs sakėte. Jūs kalbėjote apie dviračių takus. 80 procentų gatvių Berlyne yra pritaikytas dviratininkams prieš 20 metų. Taip reikia daryti ir toliau. Žinoma, nereikia dirbtinų projektų, tačiau reikia pasirinkti gerą kelią. Peter Langren. Esu buvęs Švedijoje per žiemą, per dviratininkų konferenciją ir, na, jie sakė, kad jie gali puikiausiai važiuoti dviračių žiemą. Nepatikėjau, kol nepamačiau, bet tai yra tikrai įmanoma. Pone Foster. Pirmiausia, žodis komisija dar. Labadiena, ponis ir ponai. Labai nekas, ačiū, kad sakėte žodį. Taip, ši diskusija, kurią ką išklausėme, tikrai aiškiai parodė, kad miestų klausimas bei miesto judumo klausimas yra labai svarbus visiems dalykas. Ir kaip sakė pranešėja, o mes labai vertiname šį, šį, šį pranešimą, tai reikia gerinti miesto judumą, nes tai yra labai svarbus tikslas, taip pat sieki su anglijas naudojimo mažinimu, taip pat reikia didinti kokybę judumo srityje ir judumą reikia didinti miestį dėl to, kad judumas yra esminis elementas miesto plėtrai. Be to, miestuose dauguma, gyvena dauguma europiečių ir miestas sukuriama didžiuma Europos BVP. Tad Reikia užtikrinti, kad miestų būtų gerinama gyvenimo kokybė, kad tai atsižvelgiama. Ne pirmą kartą komisija atvyksta į šį komitetą ir kalbame čia apie judumą mieste. Norėčiau dar kartą padėkoti Europos parlamentui, kad e, jis yra toks puikus partneris ir rėmėjas ir taip remia įvairius mūsų veiksmus, kuriuos mes darome tam, kad pagerintume miesto judumą Europoje. Labai aiškiai ir panašiai išgirdau nuomonę, tačiau ir kitų nuomonės išgirdau, kad yra aiškus poreikis veiksmams įvairiais, įvairiamis lygmenimis. Ir tikrai manau, kad na, tai reikia aiškiai suprasti visiems. Yra skirtingų dalykų galima padaryti, kad pagertume miesto padėtį. Ir šitam yra per svarbi, kad galėtume palikti viską, tai, kad miestą galėtume palikti vienus likimo valiai. Taigi, reikia suprasti, kad yra skirtingų veiklų. Vienus dalykus turėtų daryti merai, kitus dalykus regionai, valstybės